Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos, ponios ir ponai. Žinome, kad e, kaip tik dabar baigėsi plenarinis posėdis, jis greičiausiai baigsis po poros minučių, todėl pradėkime nedelsdami, nes jau yra trys minutės po septynių. Noriu pasveikinti atvykusi komisijos narį ir paskirtą į vicepirmininką, komisijos vicepirmininką, pono Mario Šepčovič. E, sveikinu jį atvykus į šiuos viešuosius klausimus, tikiuosi tai bus paskutiniai klausimai šiemet. Šiuos klausimus rengia du komitetai Envi ir ITRE per pastarąsias tris savaitės jau įpratome prie bendrų šių komitetų posėdžių. Gal ir ateityje reikėtų renkti tokius bendrus posėdžius ne tik klausimų metu. Noriu pasveikinti visus kolegas iš Envi ir ITRE komiteto. Sveikinuosi ir su ES visuomenė. Šie klausimai yra atviri, juos gali girdėti visuomenės atstovai, organi nevyriausybinės organizacijos, įvairių sektorių atstovai ES. Ir iš pat pradžių pasakysiu, kad e, šios diskusijos bus tiesiogiai transliuojamos internetu Europos parlamento interneto svetainėje. Ponas Šefčiovičiau dalyvavo klausimuose kaip paskirtasis komisijos narys transporto ir erdvės klausimams. Jis e, dalyvavo klausimuose transporto komitete ir įtre. E, ir abu komitetai padarė išvadą, kad ponas Šefčiovič yra kvalifikuotas ir gali tapti komisijos kolegijos narių. Tai pirmą klausimo buvo atsakyta teigiamai. Dar pridursiu, kad todėl dėl šios priežasties šiandien turime sutelkti dėmesį į pono Šepčiovičiaus naują klausimų portfelį. Jis dabar yra paskirtasis komisijos narys energetikos sąjungai. E, šis komitetas yra, Izraelio komitetas yra atsakingas už ES energetikos politiką bendraja prasme, e, taip pat atsakingas už vidaus energetikos rinkos veikimą, įskaitant e, apsirūpinimo energiją sąjungoje užtikrinimą, energetinio efektyvumo skatinimą, energijos taupimą, naujų ir atsinaujinančių energetikos rūšių plėtojimą, E, energetikos tinklų sujungimą ir taip toliau. Šis klausimų portfelis bus labai svarbus šios kadencijos metu ir komitetų nariai e, labai susidomėję e, lauks pono Šefčiovičiaus atsakymo apie tai, kaip jis ketina įveikti iššūkius šiuose srityse. Kolegos iš anksto yra gavę keletą dokumentų. Visų pirma, e, komisijos vice, paskirtojo vicepirmininko e, energetikos sąjungai e, raštą, jo gyvenimo aprašymą, jo finansinių interesų deklaraciją ir taip pat atsakymus raštu į mūsų klausimus. Tai yra atsakymus į klausimyną. Jūri komitetas posėdžiavo šiandien 18 valandą, tai yra prieš valandą. Ir mes kol kas iš Teisės reikalų komiteto rašto, ne, atsiprašau, tas raštas ką tik mus pasiekė. Jis e, mus pasiekė prieš 3 ar 4 minutės. Mes, žinoma, šį raštą išplatinsime. Jį gausite iki rytojaus ryto kai vyks mūsų koordinatorių rengiamas vertinimo posėdis. Taigi viską turime ir dabar paprašysiu kito pirmininko, pono Levyje, tarti keletą žodžių. Labai ačiū, kolega Buzek. Aš irgi norėčiau kuo naširdžiausiai e, pasveikinti paskirtąjį komisarą ir būsimą pirmininko pavaduotą, poną Ševčiovič. E, kuris pas mus atvyko. Jis e, anksčiau dirbo Slovakijos užsienio reikalų ministerijoje kaip diplomatas. 2004 metais buvo paskirtas nuolatiniu Slovakijos atstovu Europos Sąjungoje. Visiškai netrukus jis e, tapo Europos komisijos nariu atsakingu už jaunimą, švietimą ir taip toliau. Na, o 2010 metais E, tapo atsakingas už tarp institucinius e, santykius. Tokias pareigos jis ėjo antrojoje Baroso kadencijoje. Jis 2014 metais buvo išrinktas Europos parlamento narius. Energetikos e, klausimų Portfelis iš tikrųjų labai e, susijęs ir su aplinkos apsauga. Mūsų kandidatas e, puikiai sugeba e, derinti darbus su kitais komisarais, kurie, pavyzdžiui, atsakingi už žuvininkystę ar aplinkos apsaugą. Energetikos politika turėtų būti veiksminga ir nusekli. Reikėtų siekti sumažinti ir CO2, skatinti tvarų augimą. Uh, Pirmininko pavaduotojas ir už energetiką atsakingas komisaras turėtų užtikrinti tvarę politiką, atsižvelgiant ir į aplinkos e, apsaugos politikos tikslus. Jis turėtų e, ryštingai vadovauti ir formuoti vieningą ES E, politiką, taip pat ir aplinkos apsaugos klausimais. 2015 metais Paryžioje reikės pasiekti tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos. Taip pat komisaras turės būti atsakingas už vadinamąjį žalę jaugimą bei skatinti atsinaunančio energijos šaltinių naudojimą. Taip pat e, nepamiršti gyvendinti ir e, programos Horizontas 2020 bus būtina e, performuoti, performuoti ES anglijas rinką, taip pat dėrėtis dėl emisijų kvotų mainų. Aš dabar norėčiau perduoti žodį kolegai Buzek tam, kad jisai paaiškintų, kaip vyks visos mūsų diskusijos. Dėkuoju, kolega. Mūsų klausimų struktūra bus tokia pati kaip prieš šešias dienas, vos praėjusią antradienį. Bet norėčiau priminti visiems, kad paskirtasis vicepirmininkas bus e, gaus žodį 13 minučių pačioje pradžioje, jis pasakys kalbą ir posėdžio pabaigoje galės kalbėti dar 5 minutės. Ir komisijos e, paskirtasis vicepirmininkas ir dabartinis e, vicepirmininkas turėtų žinoti, kad e, parlamento nariai ketina pateikti 41 klausimą. FDD frakcija klausimų nepateiks. Diskusijos vyks taip, bus pateiktas klausimas ir iš karto klausysime atsakymų. E, klausimai bus skiriama. E, minutės atsak... Viena minutė atsakymui dvi minutės. E, visa kita vyks pagal darbo tvarkos taisyklių 169 punktą. Taip pat leisime tik 10 minučių viršyti skirtą kalbėjimo laiką vicepirmininkui ir tik 5 sekundėmis parlamento nariams. Ir jeigu kalbėsite ilgiau, jūs nutrauksiu. Ir prieš baigiantis kalbėjimo laikui įsijungs laikrodis, rodantis likusi kalbėjimo laiką. Verčiama bus 20 tris kalbas, prašome kalbėti ne per greitai, norime, kad būtų viskas tinkamai išversta. Jūs galėsite kalbėti savo kalbomis. Taigi dabar suteiksiu žodį e, paskirtajam komisijos vicepirmininkui. Ačiū. Gerbiami parlamentarai, gerbiamieji 2010-aisiais Jeržas Buzekas paskelbė, kaip Žakas Deloras, kad reikia iš esmės pakeisti taip, kaip mes gaminame ir vartojame energiją. Esame įsitikinę, kad Europai reikia e, bendros ir tvirtos energetikos politikos. Išrinktasis pirmininkas Žanas Klodas Junkeris taip pat apie tai kalbėjo, sakydamas, kad reikia atsparesnės e, sąjungos energetikos rytyje kad būtų galima vykdyti veiksmingą klimato kaitos politiką. Man jis pateikė misijos raštą, Ir jei jūsų institucija mane patvirtins, tai aš vykdysiu politiką ir koordinuosiu politikos rytis, kad siekčiau šitos misijos įgyvendinimo. Man didelė garbė tai, kad buvo patikėta vykdyti šitą uždavinę per pastarosius metus energetikos e, politika užkopė į Europos politinės darbo atvarkės e, viršūnę. Europa turi nedelsdama spręsti iššūkius, turime užtikrinti energetinio saugumą, atsižvelgiant į Rusijos-Ukrainos krizę, turime kovoti su klimato kaita. E, Turim galvoje, kad artėja dėrybos viršūnių sutikime Paryžiuje. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai, kaip jau sakiau savo ankstesnio klausimo metu, prabėgo 25 metai po e, geležinės uždango žlugimo jau prabėgo ir dešimt metų po didžiausios ES plėtros, bet vis tiek dar jaučiamas didžiulis skirtumas, kalbant apie infrastruktūrą. Dėl e, iš ekonominės perspektyvos e, visą laiką buvo vertinamas infrastruktūros kūrimas, bet e, dabar atsižvelgus į politinius įvykius, tai tapo ir strategišku tikslu. Aš noriu patikinti, kad tai yra ir vienas iš mano prioritetų ir tikrai su didžiulė atsakomybė aš šį klausimą ketinu spręsti. Gerbiamas komiteto pirmininkė, ponios ir ponai, aš kaip ir jūs dalyvavau rinkimuose Europos parlamentą ir buvau išrinktas. Uh, Slovakijos e, e, piliečiai e, man sakė, kad reikėtų ES spręsti tokius klausimus, kurie tiesiogiai pagerins žmonių gyvenimą. Žmonės neturi baimintis prarasti darbą, jie turi gyventi ramiai, įsitikinę, kad jau įveikta ekonominė krizė ar kad buvo išmoktos pamokos. Vienas iš svarbių klausimų E, kurie aktualūs piliečiams, tai yra ir e, energijos kainos. Niekuomet nepamiršiu 2009 žiemos, kai Slovakija tiesioginio to žodžio prasme nugrimzdo į tamsą daugiau negu dvi savaitės ekonomika buvo e, štilyje, gamyklos buvo uždarytos, energija buvo teikiama tik tais e, namūkiams ir ligonėms. Žinote labai gerai, kad Slovakija nebuvo vienintelė šalis patekusi į tokią situaciją. Esu e, tikras, kad be Europos solidarumo ir beveik iš karto suteiktos Europos pagalbos pasiekmes būtų buvusios baisios. Ir mūsų garbinga pareiga yra užtikrinti, kad mūsų piliečiai niekuomet patektų į tokią situaciją vėl. Ir labai svarbu, kad pasimokytumėm iš, iš e, krizės. Ir pastarojo meto dujų streso testai rodo, kad dabar esame kur kas geriau pasirengę negu bet kada anksčiau e, ir tai apima galimybę padėti Ukrainai apgręžti energijos tiekėjimą iš Slovakijos, Lenkijos ir Vengrijos. Ir taip ir turi būti, kadangi matome, kad Rusija vis labiau naudoja dujų tiekimą kaip politinį ginklą prieš Ukrainą ir kitas šalis, kurios nori Ukrainai padėti. Tai visiškai nepriimtina. Ir jeigu jūs mane parimsite, aš spręsiu energetinio saugumo klausimą Atsižvelgdamas į bendrą Europos interesą, streso testai taip pat uh, rodo, kad galima sušvelninti neigiamas uh, dujų mm, nutraukimo pasiekmes, jeigu šalis dirbs kartu ir nesilaikys vien tik tai nacionalinio e, požiūrio. Prieš 70 metų suvienyta Europa buvo tik tai svajonė neįsivaizduojama, kad būtų galima kirsti e, sieną iš Slovakijos į, į Austriją dar vos prieš 25 e, metus. Tačiau, kaip Nesanas Mandela pasakė, e, visuomet viskas atrodo neįmanoma, kol tai nėra padaroma. Tai kaipgi turėtų atrodyti nauja, nauja Europa, nauja Europos energetikos sąjunga, kaip tai turėtumėm padaryti, kad, kad galėtumėm E, to e, pasiekti kartu su jumis ir valstybėm narėm. Europos energetikos sąjunga turėtų būti e, grindžiama penkiais ramšiais. Europos sąjunga yra didžiulė energetikos rinka, joje pusę milijardo vartotojų, Europos sąjunga importuoja 53 procentus energijos. Uh, E, tai mums kainuoja apie 400 milijardų eurų per metus. Mes esame pats stambiausias energetikos vartotojas e, pasaulyje. Ar mes taip elgiamės? Ar mes iš tiesų pasinaudojam savo tarptautiniu svoriu? Ar mes galime siekti, kad kainos būtų teisingesnės ir kad rinkos sąlygos būtų labiau subalansuotos? Tikrai ne. Mes negalime kalbėti vienu balsu, tai riboja mūsų įtaką. Ir dabar iš tiesų metas yra e, siekti, kad Europos energetinė diplomatija būtų būtų tvirtesnė. Reikia geresnio energetikos politiko koordinavimo ir reikėtų suteikti įgaliojimus Europos komisijai dėrėtis dėl tartutinių susitarimų Europos Sąjungos vardu su trečiosiam šalim. Uh, Kurti energetikos sąjungą taip pat reiškia glaudų bendradarbiavimą su mūsų kaimynais, kad būtų galima geriau integruoti atitinkamas rinkas ir norėčiau pabrėžti, kad labai e, šio požiūriu svarbi energetikos bendryje. Tačiau taip pat e, turime e, siekti bendrai pirkti dujas. Žinome, turime gerbti konkurenciją ir PPO taisyklės, tačiau manau, kad turime stengtis tai padaryti ir aš noriu, kad Europa svariau pasinaudotų 400 milijardų eurų argumentų. Valstybės narės turi keisti savo energetikos e, sistemą, tačiau neturi to daryti nepasikonsultavusios su partneriais. Turi būti e, analizuojamos galimos jų sistemų pasiekmes. Mes turime dirbti intensyviai siekdami, kad pasinaudojant pietinių koridorium e, Kaspijos dujos pasiektų Europą. Turime plėtoti savo partnerystę su Norvegija, e, turime e, remti viduržėmio jūros regiono dujų centro projektą, turime plėtoti energetinį bendradarbiavimą su Alžyru. Kai bus baigta kurti vidaus rinką, tai taps uh, naujos Europos energetikos sąjungos e, stuburų, reikia gerinti teisės aktus, juos stiprinti ir išsamei taikyti. Turime uh, užtikrinti ES pramonės konkurencingumas, turime užtikrinti, kad įperkama energija gautų namų ūkiai, ypač labiausiai pažeidžiami. Uh, turime siekti uh, pakankamos energetikos infrastruktūros, kad būtų geros jungtis. E, taip pat e, reikia siekti, kad struktūriniai e, fondai ir būsimas Junkerio investicijų paketas prisidėtų prie šių energetikos infrastruktūros projektų in, finansavimo. Turime didinti energetinį saugumą ir todėl uh, turime uh, valdyti savo energijos poreikius. Pats švariausias megavatas yra sutaupytas megavatas, energetinės efektyvumas turėtų būti e, stiprinamas ir po 20 metų energetinio efektyvumo didinimas reikš ne tik tai tai, kad energetinis saugumas bus didesnis, tai taip pat sustiprins Europos pramonės konkurencingumą. Aš visiškai e, remiu išrinktojo pirmininko e, siek, siekį užtikrinti energetinį efektyvumą ir pritariu, kad mūsų prioritetinės rytis būtų pastatai transportos ir produktai. Manyčiau, kad e, mūsų pirmasis rams, ramstis būtų uh, tai, jog ES e, energetiniai struktūroje būtų vis mažiau naudojama, uh, būtų vis mažiau CO2. Esu tikras, kad uh, Tai mums pavyks padaryti jau 2012 metais Europos Sąjunga e, buvo pasiekusi apie 44 procentus pasaulio atsinaujinančios elektros. Žinomas, valstybės narės gali apsispręsti dėl energetikos struktūros šalies viduje, tačiau tarptautinių lygmenių turėtumėm dėti visas pastangas, kad pasiektumėm prasmingo tarptautinio klimato kaitos susitarimo iki 15 metų pabaigos Paryžioje. Europos Sąjunga labai ilgai buvo varikliu jungtinių tautų klimato kaitos dėrybose taip ir toliau turėtų likti. Reikėtų toliau investuoti į tyrimus ir investacijas, invest, inovacijas, tai labai svarbu. ES turi dėti daugiau pastangų, kad būtų uh, rinkoje dėgiamos e, naujos, efektyvios, mažai kainuojančios energetikos technologijos. Naujos technologijos ir sprendimai labai svarbus, kad galėtumėm pasiekti ES e, tikslų energetikos, e, klimato kaitos, ekonomikos ir socialinės politikos sritise iki 2030 metų. Tai yra pagrindiniai statybiniai blokai, kuriais, e, kurie, aš tikiu, mums padės sukurti atsparę energetikos e, sąjungą. Ir manau, kad integruotas požiūris padės ES e, gauti ir aplinkosaugos, ir ekonomikos naudos ir pasinaudoti darbo vietų kūrimo potencialus siekiant žaliojo augimo. Pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, gerbėmieji, prieš porą savaičių dalyvavau klausimuose skirtose transportui ir kosmoso sričiai. Šiandien padarysiu viską, kad jūs paremtumėte tai, kad man būtų skirtas naujas portfelis prie to, kas buvo man skirta praeitą trečiadienį. Ir aišku, neapsimetinėsiu, kad tapsiu energetikos ekspertų per vieną naktį, tačiau padarytų viską, ką, ką galiu e, padariau viską, ką galiu rengdamas šiems, šiem klausimam ir jeigu mane paremsite, padarysiu viską, kad e, kartu sukurtumėm Europos energetikos sąjungą ir kad tai galų gale taps realybė. Dėkui. Dėkoju paskirtam komisijos vicepirmininkui už jo įžanginę kalbą. Dabar bus pirmasis pastabų ir klausimų raundas. Frakcijų vardu ponas Kristijanis Karinš. Jis kalbėsi PP frakcijos vardu. Ačiū. Pirmininkė, ponė Šepčiovičiau, manau, mes Visi suprantame, ką reiškia per penkias dienas susipažinti su visiškai naujų klausimų portfeliu. Manau, kad visi šioje salėje supranta, kokioje padėtyje esate atsidūręs. Aš noriu jūsų paklausti apie energijos tiekimo užtikrinimą. E, jūs žinote, kad mes visi labai priklausomi nuo energijos importo. Jis siekia apie milijardą eurų per dieną ir du, dujas yra labai sunku transportuoti, reikia vamzdynų, terminalų ir mes labai esame priklausomi nuo dujų tiekimo iš Rusijos. Jūs pats minėjote, kad padėti sudėtinga Ukrainoje dujų tiekimų naudojamasi kaip ginklų. Noriu pateikti Jums du klausimus. Ar Jūs kaip komisijos narys pritarėte, e, remiate South Stream dujotekio projektą, kuris iš tikrųjų padidins priklausomybę nuo Rusijos? Antras klausimas, kaip Jūs e, siūlote mažinti mūsų priklausomybę nuo rusiškų dujų ir didinti mūsų energetinį nepriklausomumą. Ačiū ponui Karinš už abu klausimus, kurie tikrai labai svarbus, jie bus labai svarbus mūsų bendram darbui per artimiausius penkerius metus. Iš karto pakalbėsiu apie South Stream. South Stream projektas yra sustabdytas ir tai padaryta dėl pagristų priežasčių. Mes tiesiog negalime susitaikyti su tuo, kad toks didelis projektas Europos Sąjungoje yra įgyvendinamas įmonės, kuri nenori laikytis Europos Sąjungos taisyklių. Akivaizdu, kad šiuo atžvilgiu mes turime pirmiausia atsakyti į du svarbiausius klausimus. E, pirma, turi būti užtikrintas ES taisyklių laikymasis ir antra, e, kas yra labai gerai E, paaiškinta ES e, energijos tiekimo užtikrimo strategijoje. Mes turime pagalvoti, kaip tai e, padidintų energetinį saugumą Europoje, kaip tai padėtų įvairinti energijos šaltinius. Ir aš atvirai pasakysiu, kad nemanau, jog šis projektas atitinka tos kriterijus. Todėl manau, kad ateityje mes labai akivaizdžiai teiksime politinį ir kitokį prioritetą pietų koridoriui. Šis projektas yra labai svarbus, būtent jis padeda mums diversifikuoti energetikos šaltinius, energijos šaltinius, užtikrinti, kad dujos iš Kaspijos jūros tiekėtų į Europą ir taip pat, kad kalbėtume ne tik apie e, dujų šaltinius Azerbaidžiane, bet ir galėtume pradėti dėrybas su kitu labai svarbių tiekėjų, kuriam šiuo atveju e, atstovautų Turkmenija. Taigi mano prioritetas yra aiškus, yra diversifikuoti energijos šaltinius ir daryti viską, kad pietinio koridoriaus projektai pajudėtų iš vietos ir taip pat, kad užtikrinčiau politinę ir finansinę paramą šiems projektams. Ačiū dabar socialistų frakcijos vardu, ponė Van Brempt. Ačiū, esu šiek tiek persišaldžius, taigi kalbėsiu gana tyliai. Noriu pasitirauti jūsų apie energetikos sąjungą apskritai. Jūs žinote, kad jau yra skirtingų šios sąjungos aiškinimų. E, taip yra siekiama mažesnės priklausomybės nuo Rusijos energijos šaltinių. Jūs jau paminėjote penkis svarbiausius ramščius ir manau, kad jie apriepia tai, ką mes e, suprantame kaip energijos sąjunga. E, bet aš norėčiau jūsų paklausti, kokie būtų jūsų prioritetai ir kokių konkrečių priemonių imtumėtės per artimiausius metus. Ačiū, ačiū už klausimus. Mm, įgyvendindami kai kurios prioritetus mes galime daug ką planuoti ir bendradarbiauti. Kiti prioritetai išriškės mm, vėliau, klostantis įvykiams. E, įdomu sulaukti rytoj vyksiančių e, dėrybų, kuriuose dalyvaus komisijos narys Oettingeris ir partneriai Rusijoje rezultatų. E, reikia išvengti tos dramos susijusios su dujų tiekimu Ukrainai ir kitoms šalims žiemą. Taigi tai būtų pagrindinis betarpiškas prioritetas, kuriam reikia skirti dėmesio. Bet jeigu paliksime tai nuo šalyje ir pabandysime žvelgti į tai strategiškai, manau, būtų geriausia visus ramščius įgyvendinti vienu metu, siekti pažangos dėl visų prioritetų vienu metu. Manau, kad e, ketvirtadienį Europos vadovų taryba priims didelio užmojo sprendimus. Rytoj aš atstovausiu komisijai bendrųjų reikalų taryboje ir taip pat raginsiu siekti ambicingų rezultatų Europos vadovų taryboje. Rytoj vyks bendrųjų reikalų e, taryba, kurios metu bus pasiruošta ketvirtadienį vyksančiam vadovų sutikimui. Žinoma, reikia pagalvoti ir apie teisėkuros planavimą, kaip šį hm, priemonių paketą paversti teisės aktais. Po to pavasarį reikės ruošti dėrybinę poziciją susitikimui Paryžiuje. Mes tu, turime siekti, kad pasistumėtų e, Europos e, ryšių infrastruktūros priemonės e, projektų atranka. Mes turime suorganizuoti viešuosius pirkimus ir atrankos procedūras pagrindiniams projektams. Be to, turėtume daug aktyviau veikti e, spręsdami vidaus e, rinkos klausimus. E, žinote, kad buvo susitarta, kad iki 2014 metų ES energetikos vidaus rinka turi būti baigta kurti. Jūs žinote, kad to nebus pasiekta ir mes turime greitai judėti pirmin šioje srityje, taikydami ir pažeidimų procedūras. Ačiū dabar ponė Gerling, EKR. E, Ačiū. Ar Junkerio komisijoje kiekvienas komisaras turėtų dirbti atskirai? Gal e, jūs kaip e, pirmininko pavaduotojas galėtumėte paaiškinti, kaip viskas vyktų? Uh, E, noriu pateikti pavyzdį dėl nacionalinių emisijų. E, tai yra labai svarbus klausimas ir ES piliečiams. Šiuo metu yra kalbama apie klimato kaitos strategiją bet taip pat yra ir oro kokybės paketas, kurio pagalba siekiama sumažinti NOX emisijas. Deja, tie dokumentai tarpusavį nėra suderinti. E, valstybėms narėms reikia įgyvendinti labai daug tikslų, e, bet tai nėra geros, geros teisėkuros pavyzdys, ką jūs ketinate daryti. Ačiū. Manau, kad jūs labai puikiai aprašėte situaciją ir manau, kad būtent dėl to pirmininkas nusprendė pakeisti komisijos struktūrą. Dėl naujos struktūros mes glaudžiau bendradarbiausime nuo pat mūsų darbo pradžių. Bus bendradarbiavimo ir tarp komisarų, ir tarp e, komisijos tarnybų. Svarbu, kad pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai rodytų teigiamą pavyzdį, kaip reikia bendradarbiauti tarpusavyje. Pažvelkite į komisijos struktūrą, piešinuką. Jeigu jūs mane patvirtinsite, mano pozicija bus štai čia ir taip pat yra nurodytos e, tas sritis, kurias aš turėčiau koordinuoti, viskas nupiešta žaliai tikrai bus labai svarbu glaudžiai bendradarbiauti su visomis tarnybomis, kurios e, atsakingos už aplinkos apsaugos teisės aktus. Aš galiu Jums pažadėti, kad kaip pirmininko pavaduotas koordinuosiu darbus. Mes turėtumėm tikrai vengti tokių situacijų, kai vienos tarnybos užsibrėžia vienus tikslus ir daro spaudimą, kad jie būtų pasiekti, kitos tarnybos daro spaudimą kitiems tikslams pasiekti. Prieš teikiant kažkokį pasiūlymą yra būtina, kad vyktų konsultacijos tarp atskirų komisijos tarnybų. Tam mes jau ir anksčiau buvo bandoma suderinti pasiūlymus, bet ne visą laiką e, toks bendradarbiavimas buvo sėkmingas. Dabar mes nuo pat pradžių bendradarbiausime, kartu sieksime pažangos, taip pat darysime viską, kad e, būtų atsisakyta perteklinių ataskaitų teikimo per nelik didelės biurokratinės naštos. Labai ačiū. Toliau ponas Federley iš Alde. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas paskirtasis komisarės, sėdžiu štai čia, šioje vietoje. Jūs pateikėte labai įtikinamą įžanginę kalbą ir aš noriu pasiteirauti, kaip jūs dirbsite siekdamas užtikrinti, kad Europa užimtų lyderio vaidmenį atsinaunančio energijos šaltinių srityje. Europos parlamente vyksta daug e, po, e, diskusijų apie klimato kaitą ir ekonomikos augimą. Ir vienas iš didžiausių sunkumų yra pasiekti tokį lygį, kai ekonomikos augimas nenutrūksta kovojant su klimato kaitos, su klimato pasikeitimais. Kaip Jūs manote, ar e, kova su klimato e, kaita yra e, pavojus, kad ES ekonomika nustos aukti? Ačiū. Na, iš tikrųjų, aš taip nemanau. Man atrodo, kad uh, ir konkurencinga pramonė ir konkurencinga kova su klimato kaita viena kitą turi papildyti ir sustiprinti. Envi komitete jūs jau e, ne vienerius metus dirbate su šiais klausimais, jūs žinote, kokia yra importo kaina per pastaruosius metus jūs matėte, kiek daug mums kainavo energetikos politikos įgyvendinimas, nes mūsų energetikos šaltiniai labai dažnai yra už ES ribų. Atsinaujančių energijos šaltinių naudojimas reiškia, kad būtų naudojami nuosavi ištekliai, kurie yra ES viduje ir vėjas, ir vanduo, ir saulė. mūsų kuriamos technologijos pasiteisina ir kitose šalise, pavyzdžiui, Kinijoje. Šios šalis jau supranta, kad e, nėra taip jau paprasta bėgti maratoną su kaukė ant veido, kai neįmanoma e, kovoti, e, kvepuoti. Taigi, mano nuomonė, reikėtų labai aiškiai parodyti, kad kokią pažangą mes esame padarę. Reikėtų taip pat suteikti daugiau teisinio aiškumo įmonėms, verslui, tam, kad jos galėtų skatinti žaliųjų technologijų naudojimą. Beje, tai turėtumėm daryti ne pakengdami pramoniai, bet suteikdami galimybės naudotis prieinamais atsinaujančios energijos šaltiniais. Tai yra didžiulis ES potencialas. Panas Silikijotis. Ačiū pirmininkė. Yra pateiktas e, e, Europos komisijos komunikatas apie patikimą apsirūpinimą energijos, energiją, bet e, ten nieko nekalbama apie viduržėmio jūros regioną. Šiam regionui taip pat tenka svarbus vaidmuo, norint užtikrinti energijos tiekimą. Taigi mano klausimas būtų štai koks. Ar turėtų būti išnaudotas ir e, šio regiono potencialas, pavyzdžiui, Kipre? Galbūt e, viduržėme jūros regione reikėtų atlikti daugiau e, žvalgymo veiksmų. Galbūt ir šiame regione vertėtų kurti grežinius, kurie taip pat padėtų E, užtikrinti patikimesnį apsirūpinimą energiją. For, for uh, if I, if... Ačiū už klausimą. Norėčiau um, akcentuoti vieną dalyką, nes tai buvo mano pastabose Bet e, gal dėl to, kad trūko laiko, tai kažkaip tai paslyto. Aš paminėjau viduržėmio jūros regioną ir e, Kiprui labai pasisekė, nes visai nesenai atrastas naujas e, tinklinys. Ir ten gali būti apie 140 milijonų kubinių metrų dujų ir tai galima eksploatuoti. Tai tikrai nemaž, nemaži rezervai, galbūt galima atrasti ir daugiau telkinių daugiau atsargų, žinau, kokia sudėtinga tokių šalių kaip Kipras ir Malka situacija ir tom, to šalis stengiasi jau kuris metas įveikti tą tokią savo padėtį kaip energetinės salos ir žinote, yra uh, bendrojo interesų projektų sąrašas e, ir tai yra grindžiama Europos solidarumu ir siekis yra padėti išlaisvinti energetinės salas. Ir e, tikiuosi, kad kartu su Kipro vyriausybė, e, Europos komisija galės tęsti tyrimus Afroditės telkinyje ir tikiuosi, kad bus galima gyvendinti projektą, kuris sujungs ar prijungs Kiprą prie Europos energetikos tinklo. Ir kad taip pat ir Europos Sąjungai bus naudinga šitas naujai atrastas e, telkinys ir tai pasitarnaus Europos e, energetiniam, na, neprikl, ne, nepriklausomumui nepasakyčiau, bet bent jau padėtų sumažinti priklausomumą. Toliau panas Basekvat. Ačiū, ačiū e, komisijos e, nariui. E, dėl tarptautinių klimato kaitos dėrybų. E, klausimuose nelabai aišku buvo, e, kai bus labai konkrečių klausimų, kas dėrėsis Europos komisijos vardu tarptautinėse Europos klimato e, kaitos dėrybose. Na, savo sakymuose raštu sakote, kad reikėtų kalbėti vienu balsu, tai būtų gerai, kad įvardytumėt, kas tas balsas bus. Tai viena, antra, sakėte, kad norite, kad prasmingas rezultatas rezultatas būtų šitų dėrybų, ką, ką turite galvoje, sakydamas, prasmingų re, rezultatų. E, Paryžiaus dėrybos prasidės visai, visai netrukus, tai e, ko, ką nuspręs e, Europa. Na, jeigu būtų 50 procentų tikimybė kad bus pasiektas dviejų laipsnių tikslas, tai ką jūs darysite, ar didinsite ambicijų lygį, ar taip pat siūlysite tai, kad minus 40 būtų tikrai e, minus 40 ir kad nebūtų galima leisti atidėti rezervą. Jeigu, na, jeigu klausimas kils dėl to, kas vyks, kas vyks į Paryžių, tai aš vyksiu į Paryžių, bet iki Paryžiaus kelias ilgas. Uh, Jūs, jūs jau sakėte, kad e, kelias prasidėjęs Briuselėje ketvirtadienyje ir tęsiasi iki, iki Limos, bus labai daug tarptautinių konferencijų. Uh, kur vyks dėrybos ir dabar labai svarbu yra pademonstruoti komandinę dvasę. Komisija, visa komisija dirba kartu, e, kadangi ne tik tai komisijos narės atsakingas už klimato kaitą, ne tik tai visi pirmininkas atsakingas už energetinę sąjungą, bet visi kolegos e, turi ką, ką duoti, kadangi visos politikos sritis gali prisidėti prie to, kad dėrybos Paryžioje būtų sėkmingos. Tad e, sakyčiau, kad visuomet e, reikia turėti omenyje vieną tikslą. Uh, kas galėtų veiksmingiausiai mus atstovauti tose dėrybose. Ar tai būtų komisijos narys atsakingas už klimato kaitą, ar, ar, ar reikėtų galbūt visi pirmininko atsakingo už energetikos sąjungą, tai mano požiūris šį klausimą būtų toks. Manyčiau, kad prioritetas turėtų būti siekti sėkmės, kad būtų tarptautinis teisiškai privalomas susitarimas. Mes tai esame skolingi savo planetai, savo piliečiams. Reikia užtikrinti, kad e, kad visai pramoniai būtų taikomos vienodos sąlygos, visiems tartusiniam partneriam būtų taikomos vienodos sąlygos. Na, ambicijos bus suformuluotos jau iki ketvirtadienio, kai bus patvirtinta uh, visą sąrangą 20 metams. Galiu patikinti, kad komisija renks savo dėrybinę poziciją Paryžiui, taip pat e, kels savo didelius tikslus. Ačiū. Tuo baigiame pirmą klausimų ratą, kai buvo kalbėta politinių frakcijų vardu, dabar pradedame antrą klausimų ratą. Kolegas Peter Lyze, jums. Ačiū pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisarė. Jūs paminėjote energetinio veiksmingumo klausimą. E, ponas Juncker kalbėjo apie bent jau 30 procentų tikslą iki 30 metų. Man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs manote, kaip būtų galima valstybėms narėms padėti gyvendinti šį tikslą. Uh, Labai svarbus yra ir lėšų klausimas. Noriu paminėti ir eko ženklo direktyvą, kaip ją reikėtų įgyvendinti. Dar yra ir vadinamasis duškapfin reglamentas. Mes kaip Europos parlamentas tikrai norėtumėm, kad e, e, e, šiuose teisės aktuose liktų kiek manoma mažiau biurokratijos tam, kad iš tikrųjų būtų galima žmogi, žmonėms padėti. Ačiū ponas Lyza už klausimus. Be abejo, komisijos pirmininkas Juncker, o taip pat ir aš esu pasiryžęs siekti 30 e, procentų tikslo ir esu pasiryžęs tai daryti rytoj Luksemburgė. Aš rengiausi šios dienos klausimai, o taip pat ir rydienos dėryboms. Iš tikrųjų bus labai sunku dėl šio klausimo dėrėtis, nes valstybių narių pozicijos labai išsiskiria. Aš darysiu viską, kiek įmanydamas geriau e, savo oponentus e, bandysiu įtikinti, kad labai svarbus tas 30 procentų tikslas dėl eko ženklo, eko dizaino. Čia mums labai svarbi jūsų parama tam, kad mes galėtumėm žmonės informuoti, e, kokia svarbi yra ši direktyva. Uh, Žiniasklaidoje jau kalbama apie šią direktyvą, nurodoma, kad tai yra labai biurokratinis instrumentas, kuriuo komisija nori um, kontroliuoti visus ir viską. Eko dizaino direktyvos dėka 2020 metais Europos Sąjunga jau bus sutaupusi tiek energijos, kiek dabar sunaudoja vien tik tais Italija per vienerius metus. Aš manau, kad mes turime bandyti žmonės geriau informuoti. Ar tai būtų informacija apie dulkius ir blius, ar tai būtų e, toks pasiūlymas. Mes žmonėms turėtumėm aiškinti, kodėl mes siūlome, kokios naudos tai atneš. Ir be abejo, mes turėtumėm uh, vengti biurokratijos. Čia visiškai jums pritariu, kad reikėtų mažinti biurokratijos naštą. Uh, Mes turėtumėm sutelkti savo dėmesį tik ties tais renginiais, kurie tikrai svarbus ir kurie padeda daug sutaupyti energijos. Grote. Labai ačiū toliau ponas Grote. Ačiū pirmininkė. Kai buvo pasiūlyti portfeliai naujiesiams komisarams ir kai mes sužinojome, kad energijos sąjungos klausimas yra suplaktas su klimato kaita, Turiu prisipažinti, kad e, kolegoms kilo daug abejonių. Mes abejojame, kad per ateinančius penkerius metus e, e, klimato kaitos ir aplinkos politika nukentės. Kaip, ką jūs ketinate konkrečiai daryti, kaip jūs ketinate kovoti su kritikais? Kaip Jūs galite užtikrinti, kad šiems klausimams bus skiriama pakankamai dėmesio? Jūs jau kalbėjote apie atsinaunančios energijos šaltinius, bet ką Jūs galėtumėt pasakyti žmonėms? Mes apie tai daug kalbame ir labai mane domintų atsakymas į mano klausimą. Labai ačiū, ponas Grota, už šį klausimą. Visų pirma, noriu pasakyti štai ką tikrai nemanau, kad bus pamiršta šis svarbi politinės rytis, vien tik dėl to, kad jūs man to tikrai neleisite. Leiskite e, jūs patikinti, kad, kaip jau, sakėjau, kaip jau rašiau savo misijos laiškę, tikrai ketiname kovoti su klimato kaita. Suprantame, kad ši politikos rytis labai svarbi ateičiai. daug kas e, atsitiks per ateinančius metus. Kalbant apie atsinaunančios energijos šaltinius, tai jų reikėtų pereiti prie e, trečiosios atsinaujančių energijos šaltinių kartos. Yra naudojamasi kartais nepakankamai daug naudojamasi atsinaunančiais šaltiniais dėl to, kad e, trūksta infrastruktūros, trūksta tinklelių. Taip pat yra įvairių kliūčių priekybai elektros energiją. Aš esu įsitikinęs, kad šioje srityje bus įgyvendinta e, vis daugiau ir daugiau mokslinių tyrimų e, rezultatų. Tai būtų vienas iš svarbių Europos komisijos prioritetų. Jeigu mes kalbame apie nuosavus išteklius, apie ES energetinę nepriklausomybę, jeigu mes kalbame apie tarptautinius įsipareigojimus, kuriuos mes prisėmėme kaip išsivyščiusi šio pasaulio dalis iki 2050 metų, tai čia tikrai labai svarbus vaidmuo tenka e, atsinaujinančios energijos šaltiniams. Thank you. Uh, colleague... Ačiū dabar Jan Duncan. Ačiū. Paskirtasis vicepirmininkė, norėčiau pakalbėti apie energetikos infrastruktūrą. Ar jūs manote, kad gali prireikti naujos sutarties arba gali prireikti keisti sutartį, kad būtų sudarytos vienodos konkurencinės sąlygos, kad būtų užtikrinta nauja infrastruktūra. Aš esu iš Škotijos, galiu pasakyti, kad e, Škotija turi daug energetikos išteklių, tačiau ji turi mažai jungčių. Turime vėjo energetikos ir taip jūrų e, energijos, bet neturime tinklų. Taigi noriu paklausti, kiek numatote skirti mūsų tinklams ir kada manote, kad bus įgyvendinti projektai. Ir labai tikiuosi, kad jūs atvyksite iš Škotai ir pristatysite projektus. Manau, Škotai tuo tikrai apsidžiaugtų. Ačiū už šį klausimą. Aš asmeniškai manau, kad labai daug ką galime padaryti remdamėsi galiojančiomis sutartimis, nes sutarčių keitimo procesas yra gana sudėtingas. Dar pris, gerai prisimenu, kaip e, antroji Baroso komisija negalėjo pradėti darbo, nes kilo problemų dėl sutarties ratifikavimo. Taigi procesas labai sudėtingas. Aš manau, kad mes visų pirma turėtume išnaudoti visas galimybės, visą politinę ir juridinę erdvę kurią sukuria dabartinės sutartis. Ir manau, tikrai Tuo remdamėsi galėsime daug ką pasiekti. Kalbant apie infrastruktūros projektus ir jungtis, mano nuomonė, čia egzistuoja kelios finansavimo galimybės. Visų pirma, Europos ryšių infrastruktūros priemonė. E, ši priemonė yra finansuojama iš ES biudžeto, tos priemonės vertė yra maždaug 6 milijardai eurų. Tai nėra didelė suma. Todėl turime vadovautis modernių, nova, novatoriškų požiūrių į finansavimą. Ir taip e, galėsime sudaryti tą naują 300 milijardų eurų paketą, apie kurį paskelbė komisijos pirmininkas Juncker. Taigi, manau, galėsime daug daugiau pasiekti. Ir labai gerai yra tai, kad e, turime planą, kaip visą tai e, daryti. Mes priedę turime bendrojo intereso projektų sąrašą, kuriame aiškiai nurodyta, kurie projektai turi būti įgyveninti nedelsiant, kurie vidutinės trukmės laikotarpių. Jeigu pradėsime Jeigu iš pat pradžių sudarysime gerą investavimo paketą, jeigu e, bendradarbiausime su Europos investicijų banku, galėsime daugą panaudoti investicijoms energetiką ateityje. Ačiū dabar ponas Gerbrandi. Ačiū pirmininkė, aš esu čia salės centre. Pone Ševčiovič, dėkoju. Nors tarp penkių ramščių minėjote energetikos efektyvumą, e, energijos tiekimą. Atkreipiau dėmesį, kad savo atsakymuose daug e, dėmesio skiriate iškastiniam kūrui, pavyzdžiui, e, už dujų tiekimo užtikrinimui. Ar manote, kad jeigu Europos energetika, norėdami mažiau sąnaudų reikalaujančios ir mažiau taršos, Mm, mažiau taršios energetikos mes turėtume daugiau dėmesio skirti atsinaujinančiams ištekliams ir kad atsinaujinantis ištekliai būtų pati geriausia strategija. Europos vadovų taryba šią savaitę ginčiasis tarpusavyje. Mes žinome, kad yra e, atsidar, atsiradęs e, pasiskirstimas tarp rytų ir vakarų, kaip jūs ketinate įtikinti vadovus, kad atsinaujantis ištekliai yra jų, atitinka jų interesus? Ačiū, aš jau rytoj per bendrųjų reikalų tarybą Luksemburgė pradėsiu tai daryti. Manau, kad ketvirtadienį svarbiausia pasiekti labai aišku bendrą Europos susitarimą šio klausimu. Reikia siekti, kad Europa judėtų viena kryptimi, kalbėtų vienu balsu ir turėtų labai aiškę, aišku įsivaizdavimą, ko nori pasiekti ne tik iki sustikimo Paryžyje, bet ir iki 2020 metų ir iki 2050 metų. Jei pažvelgtume į tikslus, kurie yra numatyti iki 2030 metų, komisija dabar turi labai tvirtą poveikio vertinimą kuris e, grindžiamas tuo, kad iki 2050 metų išsivystęs pasaulis savo CO2 išmetimus turėtų sumažinti 80-90 procentų. Būtent tuo ir grindžiami tie skaičiai, kuriuos pateikėme jums ir valstybėms narėms. Vidurio rytų Europos valstybės turi suprasti, kad labai svarbu sutelkti dėmesį į atsinaujinančius išteklius. E, procesai jau vyksta, tačiau būkštaujama dėl to, kad tų šalių išeitinės pozicijos labai skirtingos, taip pat tose šalise ir tinklų kokybė energetikos tinklų kokybė labai skiriasi, jie skirtingai sugebės priimti atsinaujinančius energijos išteklius. Taigi ketvirtadienį labai svarbu sutarti dėl pastangų pasidalymo ir dėl to, ką aš vadinu investicijų fondų. Iš jo Jau remiantis iš ETS sistemos būtų galima numatyti investicijas, kurios padėtų vidurio rytų Europos šalims atnaujinti senas elektrinės, atnaujinti savo energetikos parkus, kad jie būtų ekologiškesni ir švaresni nei dabar. Ačiū. Ačiū dabar, ponia Katažina Konečna. Pir pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, savo atsakymę raštu Minėjote, kad e, darėte viską, kad visos valstybės narės ir Europos parlamentas gautų informacijos apie tarptautinės dėrybas dėl klimato kaitos. Taip pat siekėte, kad ES pozicija būtų vieninga ir tvirta. Visa tai yra labai gerai, bet aš norėčiau išgirsti, yra, kokie būtų jūsų planai dėl tarptautinių dėrybų klimato kaitos klausimais. ES nori mažinti CO2 išmetimus, tačiau svarbu, kad ir kiti dideli teršėjai, pavyzdžiui, JAV, Kinija ar Indija taip pat prisidėtų prie šio proceso. Kokių priemonių galima imtis prieš tas šalis, kurios nenori dalyvauti kovoje su klimato kaita, kad jos nepasinaudotų šią padėtimi, pavyzdžiui, darbo vietų kūrimo prasme. Labai ačiū. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę pasisakyti savo gimtają kalbą. Mes kuo puikiausiai galime susišnekėti. Uh, Bet vis tiek slovakų kalbos vertėjai išvers mano kalbą ir iš slovakų kalbos. Dabar dėl jūsų klausimo. Komisijos vardu, taip pat ir savo vardu, aš jums galiu pažadėti, kad e, mes labai e, skaidriai rengsimės šioms dėryboms. Mes e, nuolat informuosime Europos parlamentą apie dėrybinę poziciją. Mes žinome, kad Europos parlamentui šis klausimas labai svarbus. Po paskutinės jungtinių tautų generalinės asamblėjos aš esu nusiteikęs žymiai optimistiškiau dėl busimų Paryžiaus tikslų. Aš manau, kad mes galime pasiekti Paryžioje daugiau negu kad Niujorke tikėjomės. Jau New York'e buvo kalbėta su didesniu entuzijazmu apie klimato kaitos tikslus. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Bankimun tam taip pat skiria daug dėmesio. JAV buvo priimti nauji įstatymai dėl elektros jėgainių. E, Kinija šiuo metu išbando naują sistemą, kuri yra panaši į mūsų europietišką priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemą. Tikrai e, parengsiu puikią dėrybinę poziciją ketvirtadieniui. Ja galėsime pasinaudoti ir kitų metų pavasarį. Manau, kad dabar mūsų galimybės yra geresnės negu kad anksčiau tikrai yra daug galimybių, kad visos šalis dalyvau šiame procese. Jadot. Ponas Jad... Janik Jadot. Très bien, merci. Euh, vous nous avez dit, et c'est euh, la lettre de mission du président Juncker, que vous vouliez que l'Europe euh, soit numéro un mondial. En... Sakėte, jog norite, kad Europa būtų lyderė pasaulyje, kalbėdamas apie energetinę e, sąjungą. Ar manote, ar 2030 metų pakete 70 procentų atsinaujinančios e, e, energijos Ar toks tikslas yra pakankamai ambicingas? Ar iš tiesų nustačius tokį tikslą Europa e, nedės mažiau pastangų nuo 20 iki 30 negu kad e, iki 20. -ųjų. 27 procentų tikslas nėra privalomas, e, tai yra europinis vidurkis, ar iš tiesų tokiu būdu ES bus lyderė atsinaujinančios energetikos rytyje. Ačiū už klausimą, jis labai Mm, pagristas, kokia logika rėmėsi komisija teikdama tokį siūlymą. Pradinis išeities taškas buvo toks, kaip galėtumėm įvykdyti savo įsipareigojimus dėl um, priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimo iki 50 metų ir kaip tai būtų galima padaryti ekonomiškai naudingiausiu būdu. Tai buvo antras išeities e, taškas. Buvo naudojama labai tiksli metodologija ir rezultatas buvo e, pagrindiniai parametrai, kuriems buvo pristatyti. Ir valstybėm narėm tai buvo pristatyta minus 40 procentų e, šiltnam efekto sukeliančių dujų sumažinimas 30 procentų energetinio efektyvumo ir nemažiau kaip 27 procentai E, atsinaujinančių energijos šaltinių. Kai buvo o, e, kuriamas e, modelis, nebuvo siekiamas tačios kreivės, nes tai kainuotų daugiau. Taigi ekonominė analizė buvo pagristi keliami tikslai, kurie jums buvo pasiūlyti taip pat ir valstybėm narėm. Ir jau dabar galiu Jums pasakyti, kad uh, Esu įsitikinęs, jog pasieksime daugiau negu 27 procentų tikslas, nes e, iš diskusijų su valstybėm narėm akivaizdu, kad e, kelios e, šalis nori pasiekti daugiau negu 27 procentų. Ir manau, kad galų gale Europa su kaupu įvykdęs šitą tikslą. Uh, Ir tai bus e, labai naudinga mums ir klimato kaitos ir aplinkos saugos srityje, e, ypač siekiant tai su priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimo tikslu iki 50 metų. Šią fazę. Ačiū. Komisijos nari kalbėjote apie energijos taupimą, minėjote 300 milijardų, tą skaičių pasiūlė pirmininkas Junkeris. Mes nežinome, ar egzistuoja tie 300 milijardų, iš kur tai bus gauta, turim pasiūlymą. Ispanija, Portugalija, Italija, Prancūzija rengia projektą skirtą energijos taupimui ir mes numatėme iš pradžių tokį finansavimo e, būdą. Tai būtų realūs projektai Ar jūs remtume tokį projektą? Ačiū už klausimą, tai platesnis e, klausimas negu kad numatyta stabilumo augimo pakte, tai įsijęsi taip pat su lankstumu ir stabilumu ir augimu. Tai diskutuotinas klausimas. Kaip užtikrinti kad atrodomėm patikimi, kai kalba eina apie saugumo paktą. Kitas dalykas, kaip skatinti investicijas į realią ekonomiką. Ir vertinu jūsų pastebėjimą dėl Europos investicijų banko. pirmosios e, kadencijos Baroso komisija e, pasiūlė tokį dalyką kaip e, projektų obligacijos ir tai ne, ne visiškai pasiteisino, reikėtų pagalvoti, kaip, kaip geriau tai daryti, kitaip nepavyks suformuoti tų 300 milijardų eurų investicijų paketą. Ir Norėčiau, kad labiau įsitrauktų Europos investicijų bankas. Europos investicijų banko valdytojai turėtų būti tvirtesni, kai kalba eina apie tai, ko mes tikimės iš Europos investicijų banko, kaip būtų galima ap apjungti ekspertų žinias galę su Europos struktūriniais fondais, su uh, privačiomis ir viešosiomis investicijomis į projektus, e, kaip būtų galima panaudoti finansavimą iš e, finansinių rinkų, e, iš taupamųjų bankų. Ir manyčiau, kad tai galėtų lemti esminius pokyčius. Ponas Tajani, gerbiamas paskirtasis komisaras Šefčiovič. Kaip visi žinome, jūs visą laiką kovojate už pramonės politiką, e, taip pat e, sprendėte tokias e, problemas kaip klimato kaita ir ekonomikos politika. Kaip tai gali būtų galima susijęti tarpusavyje? Šiuo metu spalio mėnesį Europos parlamentas paskelbė rezoliuciją kur kalba apie tai, kad ES pramonės sektorius turėtų būti pajėgus įgyvendinti klimato kaitos tikslus ir kad pramonės sektorius neturėtų patirti neigiamo poveikio dėl e, klimato kaitos e, politikos, taip pat ir dėl emisijų. Kaip jūs manote, kaip jūs manote, ar reikėtų apsaugoti kai kuriuos sektorius vadinamojo carbon leakage srityje? Taip pat, kokie bus netiesioginiai e, priekybos apivartiniais taršos leidimais kaštais? Taip pat, e, ką reikėtų daryti su tomis šalimis, e, tokiamis šalimis, kaip, pažiūrėjau, kaip Kinija, kurios tiesiog importuoja ES ir nepaiso tokių taisyklių. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti ponui Tajani už jo pastangas išsaugoti ES pramonės konkurencingumą. 2020 metais taip pat ir pramonės sektorius turėtų pasiekti 20 procentų tikslą. ES reikia pramonės sektoriaus. Jeigu mes kalbame apie ateitį ir apie energetinius klausimus, tai čia reikia spręsti štai kokius klausimus. Energijos kaštai ir elektros energijos kaštai. Ir manau, kad čia kyla tam tikra problema. Pažvelkime, kokios yra didmeninės elektros energijos kainos. Jos praktiškai yra tokios pat kaip ir JAV, bet pažvelgia į mažmeninę e, kainą, kurią moka ir mūsų įmonės, tai pastebėtumėm, kad čia jau e, kainos 2-3 kartus išauga. Ta pati galima būtų pasakyti ir apie dujas. Yes ko gero nemažai kaštų sudaro ne elektros energijos pagaminimas, bet ir perdavimas. Taip dažnai atsitinka dėl to, kad trūksta jungčių, dėl to, kad trūksta bendradarbiavimo ir taip toliau. Ponas Tajani pateikė dar vieną klausimą, kuris irgi yra svarbus. šis klausimas bus aktualus ir ketvirtadienį. Tai yra vadinama carbon leakage prevencija. Iš tikrųjų, mes šio klausimo turėtumėm nepamiršti ne tik dabar, bet ir po 20 metų. Nes kitaip mūsų įmonės persikels į tas šalis, kur uh, yra nepaisama aplinkos, kur yra teršiama žymiai e, daugiau, o mes tuo tarpu ES prarasime darbo vietas. Bien dit, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Seskovic, votre... je suis ici. Ponas Marta, ačiū pirmininkė. Gerbiamas ponas Ševčiovič, e, jūsų e, atsakomybės rytis energijos sąjungą ir mums e, tai kelia daug klausimų. Kas bus daroma tam, kad būtų pajudėta iš dabartinės situacijos status quo? Taip pat, e, kaip jūs ketinate apsaugoti e, valstybių narių nepriklausomumą, suverenitetą, kaip tai nurodyta sutartyje, bet kaip tuo pačiu metu jūs ketinate kurti energijos sąjungą? Ar jūs ketinate ir toliau įgyventinti trečiąjį paketą, ar galvojate, kad rinkos integracijai reikėtų dar kažko daugiau? Toliau dėl e, biudžeto politikos. E, gal čia jūs gal, semstės iškvėpimo iš e, Europos semestro? Dėkoju, ačiū už klausimus. Esu tikras, kad mes su šiais klausimais dirbsime, kurdami energijos, energijos sąjungą. Mes diskutuojame ir su jumis, ir su valstybėmis narėmis. Ketinu uh, glaudžiai su jumis bendradarbiauti, kurdamas energijos sąjungos koncepciją. Ir tikiuosi, kad netrukus galėsiu išsamiau pristatyti pasiūlymą. Noriu jūs patikinti, kad uh, nemanau, jog status quo yra uh, primtinas. Mes turime žengti žingsnį į priekį. Uh, Kaip jau buvo sakyta, dar tikrai reikia nemažai patirbėti, norint užtikrinti saugumą. geresnį e, solidarumo mechanizmą, patikimą apsirūpinimą dujomis. Mums nepakanka trečiojo paketo, turime žengti žingsnį į priekį, mums nepatinka ir dabartinių sąlygų bei susitarimų. Mes turime užtikrinti geresnis e, e, ryšį tarp e, infrastruktūros, jungčių, saugyklų. Mes turime nepamiršti ne tik jungčių, ne tik tinklelių, bet ir bendradarbiavimą tarp atskirų operatorių. Uh, Valstybės narėse taisyklės ir metodologija dažnai skiriasi. Priekyba energija yra dažnai apribota būtent dėl skirtingų požiūrių. Mes turime imtis iniciatyvos ir užtikrinti, kad elektros perdirbimo operatoriai yra nepriklausomi ir kad jie bendradarbiautų tarpusavį. Tik tokiu būdu mes galėsime pasinaudoti visais bendrosios energijos rinkos privalumais. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja také využiji češtiny, která patří do vašeho. Ačiū, norėčiau kalbėti gimtają kalbą, nes juk Europoje turime daug kalbų. Mm, gerbiamas paskirtasis vicepirmininkė, dalyvavau jūsų klausimuose transporto klausimais, kurie vyko praėjusią savaitę. Jūs ten pasirodėte puikiai. Manau, kad ir dirbdamas su energetikos sąjunga galėsite pasinaudoti tuo erdvės arba kosmoso elementu, kuris įėjo jūsų ankstesnį portfelį. E, noriu priminti Lisabonos sutartį, kurioje pasakyta, kad kiekviena valstybė narė apsisprendžia dėl savo naudojamų energijos rūšių derinio. Kaip jūs derinsite įvairių valstybių narių pozicijas? Kaip užkirsite kelią tam, kad viena valstybė narė nejaustų kitos valstybės narės arba komisijos spaudimo? Valstybių narių geografinė padėtis, istorija ir daugelis kitų dalykų skiriasi, dėl to gali išsiskirti nuomonės. Ačiū. Dėl transporto politikos turiu pasakyti, kad dabar jau e, turiu naują atsakomybės rytį, dabar jau e, būčiau komisijos vicepirmininkas atsakingas už energetikos sąjungą, tačiau šios rytis yra glaudžiai susijusios ir jas reikia tarpusavėje gerinti, derinti. derinti. E, transportas, erdvė. Kosmosas turi būti derinamas su energetikos politika. Atsakydamas į jūsų antrą klausimą, galiu Jums pritarti. Taip, valstybės narės labai nori, kad būtų laikomasi Lisabono sutarties nuostatų. Be to, jos nori būti nepriklausomos, apsispręsdamos dėl savo naudojimo energijos rušių derinio, tačiau nepaisant to, Reikia galvoti ir apie ES energetikos politiką. Taip, ši sritis yra valstybių narių išimtinė kompetencija, turiu galvoje energijos rūšių derinį, tačiau mes jau turime ir vidaus rinką ir jau esame patvirtinę tris energetikos priemonių paketus, kurie aiškiai rodo, kad energetikos sektoriuje mums reikia bendradarbiauti. Ir kurti jungtis. turime pasiremti galiojančiais pamatiniais sprendimais. Ačiū dabar ponas Morten Petersen. Aš esu čia, salės e, gale. Šis posėdis ne tik transliuojamas, bet matote ir 360 laipsnių vaizdą. Uh, Jūs sakėte, kad neturėtų būti prieštaravimo tarp ūkio augimo ir kovos su klimato kaita. Aš taip pat apsidžiaugiau išgirdęs jūsų um, mintis apie tai, kaip jūs dirbsite e, su energetinio saugumu ir taip pat klimato kaita. Taip pat mane džiugina ir jūsų didelį užmojai, užmojai um, atsinaujinančių išteklių srityje. Savo mm, kalboje sakėte, kad e, energijos taupimas yra pirmas energetikos išteklis. Tačiau kaip jūs įtikinsite valstybės narės, e, e, jos, manau, dabar taip nemano. Ačiū, ačiū už šį klausimą. Aš manau, kad šis, čia galima patikti labai paprastą argumentą. Ar mes galime sauliaisti leisti 46 procentus energetikos sąnaudų skirti pastatų šildymui ir vėsinimui. Ar tai nėra per daug brangu? Už importuojamą energiją mes kasmet sumokame beveik 400 milijardų eurų. Manau, kad energijos taupimas turi milžinišką potencialą. Mes turime didinti savo pastatų energinį efektyvumą. pradėdamas dirbti su šia politika, kai kolegos komisijoje ir taip pat ekspertų klausime, kodėl taip sunku įtikinti valstybės narės. Atsakymas labai paprastas. Mes pusę savo energetikos ryties sąnaudų skiriame pastatų šildymui ir vėsinimui. Ir Vienas iš atsakymų, kurį girdėjau, buvo tas, kad galbūt iki šiol e, šioje srityje buvo per daug taisyklių, viskas buvo per daug griežtai rekl re reglamentuota, galbūt, galbūt galiojančios taisyklės buvo per daug ribojančios. Galbūt vertėtų daugiau pagalvoti apie paskatas, nes labai dažnai būtent skurdžiai gyvenantys žmonės negali e, tinkamai įstiklinti langų, įsidėti tinkamų e, langų, kurie užtikrintų energijos taupimą. Galbūt mums Europoje vertėtų pasimokyti vieniems iš kitų, nes Europoje yra sistemų, kurios padeda motivuoti namų ūkius ir savivaldybės daugiau dėmesio skirti energijos taupimui ir pastatų energinėme efektyvumui. Aš manau, kad būtent tai galėtų paskatinti valstybės narės rimčiau vertinti šią politiką. Ačiū dabar ponė Sofija Soforata. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas paskirtasis komisarė, jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų sukurti, kad reikėtų nepamiršti ir dar vienos svarbios kategorijos, tai yra tie vartotojai, kurie kenčia nuo energetinio skurdo. Europos komisija, jos taip pat turėtų atkreipti savo dėmesį. Jūs e, kalbėjote apie šildymo, vėsinimo sistemas. Visi kaip ir galėtų naudotis tomis sistemomis, bet ne visi gali e, jas apmokėti, gali tokias sistemas įsigyti. Ar jūs ketinate atsižvelgti ir į socialinį e, aspektą, pažiūrėjau, energetinį skurdą, Ką jūs konkrečiai ketinate daryti, kokių finansinių instrumentų turite, kokių tiesioginių ir netiesioginių priemonių galima imtis, norint apsaugoti tokį skurdesnį vartotoją nuo, ka, dėl kainų, nuo kainų kilimo. Būtent dėl kainų kilimo didėja kai kurių vartotojų skurdo lygis. Labai ačiū už šį klausimą. Iš tikrųjų, iškėlėte labai aktualų klausimą. Aš manau, kad dabar tų vartotojų situacija dar labiau pablogėjo dėl krizės. Visame pasaulyje yra apie vienas milijardas žmonių, kurie negali naudotis elektros energiją. Uh, Jūs galite pagalvoti, kad tai yra besivystančio e, pasaulio šalių problema, bet dėl e, pastarosios ekonominės krizės atsirado e, skurdžių vartotojų ir Europos Sąjungoje. Jūs teravotės, ką būtų galima padaryti. Kalbant apie socialinę politiką, tai už tai didžiąją dalimi yra atsakingos valstybės narės. Tačiau tuo pat metu, man atrodo, kad nemažai galima nuveikti ir europinių lygmenių. Visų pirma, turėtumėm pagalvoti apie tai, ką būtų galima padaryti socialinės politikos rytyje, norint apsaugoti labiausiai pažeidžiam, pažeidžiamų žmonės ir namų ūkius. ES yra įvairių instrumentų. Mes turėtumėm pagalvoti, e, koks instrumentas geriausiai tiktų konkrečiai valstybei nariai Ko gero, šiuo konkrečiu, vienu konkrečiu atveju tai būtų e, e, tiesioginės subsidijos e, kitose valstybėse narėse. Kitokią pagalbą, pavyzdžiui, galima būtų nustatyti viršutinę ribą už elektros energiją, kurią galėtų mokėti skurdžiai gyvenantys žmonės. Uh, mes turėtumėm tarti su valstybėmis narėmis dėl priemonių pasirinkimo, reikėtų naudotis ir struktūriniais fondais, sprendžiančios klausimus. Taip pat svarbu, kad būtų sukurtos valstybės paramos gairės energijos srityje. Tai tikrai padėtų tiems žmonėms, kuriems tos pagalbos reikia, kurių stacija yra prasta kurie, e, tam, kad jie galėtų prieinamomis kainomis gauti elektros energijos. Ačiū. Madam Linio Engström. Pane Linio Engström. Ačiū, pane Šef, Šefkovičiau. Mano klausimas tą pačią temą, kad pasiektume klimato kaitos tikslų, mokslininkai sako, kad mes turime naudoti atsinaujinančius energetikos šaltinius, turime nebenaudoti iškastinio kūro anglies. Na, tačiau daugelį valstybių narių investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius labai sunku. Ir praeitos savaitės paskelbtas tyrimas rodo, kad iškastiniam kūrui teikiama daugiau subsidijų negu atsinaujinančiai energetikai ekonomikai Europos Sąjungoje. Ir be to energetinis e, skurdas yra didėjanti problema. Daug žmonių negali susimokėti už energiją. Varsybės narės tai turi spręsti, kaip galima užtikrinti, kad um, priemonės mažinti iškasinio kūro naudojimą eitų rankon su energetinio skurdo problemos sprendimu. Ačiū už klausimą, nelengvai tai atsakyti, tai bus vienas iš iššūkių komisijai, valstybėm e, narėm ir e, visai sąjungai per artimiausius penkerius metus. Ir pirmoji atsakymo dalis būtų tokia, turime baigti kurti bendrą energetikos rinką, nes, kaip sakiau, jei pažvelgtumėm į didmeninės energijos kainas, jos labai panašios į kainas JAV. Kartais tokia padėtis yra, kad mes savo rinkoje turime per daug elektros energijos, ta, tačiau yra e, kliūčių, trūksta bendradarbiavimo, galioja skirtingos e, taisyklės valstybėse narėse tas taisyklės kūrė nacionalinės reguliavimo institucijos, mes negalime pasinaudoti bendros rinkos nauda, kuri padėtų sumažinti elektros kainas. Tiesa, tokia ir teisingai pažymėjote, kad e, kai kalba eina apie viešąją intervenciją energetikos srityje, skaičius nemažas, apie 120-140 milijardų per metus. Tai, tai tikrai svari uh, suma, kai kalba eina apie energetikos subsidijas, tačiau žmonės tebesiskunčia, kad energijos kainos Europoje išlieka labai didelės. Todėl manau, kad vienu, viena vertus uh, turime panaikinti visas kliūtis bendrai energijos rinkai, kad galėtumėm pasinaudoti tais privalumais, kurios teikia bendra energijos rinka. Kita vertus, turime atvirai diskutuoti dėl energijos kainų struktūros ES, kad tai tikrai atspindėtų energijos energijos kainą, nes labai dažnai atsitinka taip, kad energija tiesiog kainuoja per daug. Ačiū, ponas Zoltanas Batsa. Ačiū pirmininkė. Pone Šepčevičiau, jūsų karjera įspūdinga, turite daug patirties užsienio reikalų srityje. Norėčiau priminti e, Maskvos tarptautinių santykių institutą. Mano kolega Pilakovač taip pat e, e, ten studijavo. Baigęs institutą, užėmėte aukštus postus, turite aukščiausio lygio vadovavimo patirties. Jeigu palyginčiau jūs su okeaniniu lainerio kapitonu, ar jūs esate toks kapitonas? ar kaip komisaras atsakingas už energetikos sąjungą imsitės būtent, šitos, būtent šito kapitono e, vaidmens. Jūs ateinate labai gerai pasirengęs jų klausimus, bet e, sritis labai sudėtinga. Ar, ar nereikėtų, kad turėtumėm konkrečios patirties e, šioje konkrečioje srityje, ar galėtumėt tai pripažinti? Ačiū. Puikiai suprantu, kad e, žinios šioje srityje būtinos. Manau, kad e, komisijoje valstybėse narėse labai daug ekspertų. Sritis labai svarbi energetikos sąjungas ar politinės rytis, bet reikia politinio vadovavimo, reikia diplomatinių gebėjimų, e, reikia užtikrinti, kad valstybės narės būtų pasirengusios eiti vieną e, kryptim, kad e, būtų solidarius, kurdamos energetikos sąjungą ir kalbant apie E, dėrybą su tokiais rimtais e, var, varžovais ir, ir partneriais, žiūrėk, kaip, kaip, kaip Rusija, reikia labai nemažai diplom, diplomatinių sugebėjimų, reikia turėti patirties užsienio e, politikos srityje, kai kalba eina apie dėrybas dėl klimato kaitos politikos. Ar manytumėt, kad uh, ateinančiais e, metais galėtų būti kas nors svarbesnio e, politiniai srity, kaip e, viršūzinis sutikimas Paryžyje. Federika Mogarinė, mūsų vyriausiai galiotinė uh, užsienio politikos uh, srityje, uh, kiti komisijos nariai taip pat ir aš turime, turime pasiekti E, kad galėtumėm rimtai kalbėtis, tai aš bandysiu derintis visą savo e, patirtį Europos reikalų srityje, užsienio reikalų srityje. Ir e, man, man taip pat talkins ir komisijos tarnybos ir valstybių narių ekspertai. Ačiū paskirtajam komisijos vice, vicepirmininkui už atsakymus. Perduosiu žodį e, kolegai pirmininkauti antrai klausimų daliai. E, toliau tęsime klausimus atsakymus tokia pačia tvarka. Žodis poniai Kostinger. Labai ačiū. Jūs jau daug kalbėjote apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Europos komisija, kurią jūs norite priklausyti, visiškai e, neseniai patvirtino valstybės pagalbą statant atominę jėgainę Junktinėje karalystėje. Kaip žinia, ES veikimo sutartyse yra numatyta visiškai priešingas dalykas, o būtent, kad reikėtų plėsti kad reikėtų plėsti atsinaujinančios energijos naudojimą, o ne brandolinės energijos naudojimą. Uh, Ką Jūs manote? Ar kaip Jūs galite paaiškinti tokį didžiulį e, konkurencijos iškraipimą? Juk buvo primtas e, konkurencijoje iškraipantis sprendimas. Mane taip pat domintų ir kaip jūs balsavote, ar jūs balsavote už valstybės garantijas ar prieš. Dėkoju, toliau atsakymas, prašom. Ačiū, ponia už šį klausimą. Manau, kad čia tikrai reikia daugiau paaiškinimų. Sprendimas dėl Hinkley Point buvo susijęs tik su valstybės parama. Tai buvo toks atvejis, kurį komisijoje sprendė generalinis konkurencingumo direktoratas. Jungtinė karalystė pateikė tikrai labai įtikinamą prašymą dėl tokios valstybės pagalbos. Buvo nurodyta, kad tokiu būdu būtų sukurta 7 procentai elektros energijos. Jeigu Hinkley Point jėgainė nebūtų e, pastatyta, tai tuomet e, jie negalėtų kovoti su uh, E, energijos aprūpinimu iš finansų rinkų negalėtų gauti tinkamo finansavimo. Iš tikrųjų, dėrybos su jungtinės karalystės institucijomis buvo labai sudėtingos. Komisija siekia pačių geriausių sąlygų jungtinės karalystės vartotojams. 70 milijardų šio, 17 e, milijardų e, šio projekto kaštų prisėmė valstybė, 17 milijardų privatus investuotojai, taigi 50-50 procentų. Taip galėčiau paaiškinti komisijos sprendimą dėl šio valstybės pagalbos atvejo. Monsieur le vice-président désigné, je suis de l'autre côté. Ponas Panjo, e, komisijos paskirtasis vicepirmininkė, aš sėdžiu jums už nugaros. Visų pirma, noriu pasidžiaugti jūsų entuzijazmu ir pasiryžimu. Savo įžanginėje kalboje sakėte, kad atėjo laikas kurti energetikos sąjungą, sakėte, kad jau turime ją turėti. Matome, kad jūsų mintis yra geros, jos teikia mums vilties, žmonės remia keliamus tikslus, tačiau kyla klausimas, kaip tuos tikslus įgyvendinti ir būtent čia mūsų nuomonės kartais išsiskiria. Todėl norėčiau paklausti, kaip būtų galima uh, su, ar jūs linkstate prie tokios e, energetikos sąjungos, kurią siūlo ponas Tusk, ar jūs galvojate apie tam tikrą supirkimo centrą, apie kurį kalbėjo ponas Delor, ar galvojate apie tai, ką siūlo ponas Pusek? Ačiū. Tikiuosi, kad teisingai supratau jūsų klausimą. Iš tikrųjų, Buvo kelios išeitinės pozicijos, tam tikras kontekstas, kuriame mes diskutavome. Ir manau, kad e, netaip jau seniai europiečiai buvo įtikinti, galiu pa, pacituoti Žako Deloro ir Jeržibuseko e, žodžius. E, bus kitų e, politikų, kurie sakys, kad turime eiti šią kryptimį. Taip pat ir būsimasis Europos vadovų tarybos e, pirmininkas Donald Tusk yra pasisakęs šio klausimu. Aš jau sakiau, kad savo politikos koncepciją grįsiu tais penkiais ramščiais. Galbūt ramščių gali būti ir keturi ar panašiai, bet svarbiausia diskusija su jumis apie struktūrą, apie planavimą, apie e, veiksmus, kuriais bus grindžiama ši koncepcija, kad mes matytume, kokia pažanga daroma, kad mes galėtume e, reguliariai įvertinti padarytą pažangą, tai ko pasiekėme. O dėl pirkimo, paprastai, kai pateikiami tokie pasiūlymai, ekspertai jums sako, kad visa tai yra labai sudėtinga, konkurencijos taisyklės yra labai sudėtingos, labai sudėtingos yra ir pasaulio priekybos organizacijos taisyklės. Taip pat išsakomi būkštavimai, ar nesiekiama sudaryti tam tikro kartelinio e, susitarimo. Bet aš manau, kad mes turime vadovautis plačia vizija, mes turime veikti tos pradinius būkštavimus, nes manau, kad tas argumentas, kiek mes išleidžiame energijai, kokie dideli mes esame vartotojai, visa tai turi lemti daug geresnės sąlygas, daug geresnės kainas ir daug didesnę paramą. Kalbėtojas nutraukiamas. Dabar ponas Dėmesmeker. Um, Ik kom nog even terug op het belang van energie. Ačiū pirmininkė. Aš dar norėčiau grįžti prie energetinio efektyvumo klausimo. Jūs sakėte, kad pasisakote už privalomus energetinio efektyvumo tikslus. Aš irgi tam galiu pritarti šimtų procentų, bet vis dėlto esu šiek tiek nusivylęs pamatęs uh, Europos vadovų uh, išvadas. Ten kalbama apie indikatyvius tikslus, orientacinius tikslus. Kaip Jūs manote, ar tokie indikatyvūs tikslai at tikrai e, atineš tuos rezultatus, kurių mes siekiame? Antra, kaip reikėtų stiprinti pramonės konkurencingumą? Kaip Jūs manote, galbūt čia reikėtų prioritetinės investicijas e, skirti energetiniam efektyvumui. Čia, uh, for... Ačiū, dėkoju už klausimą. Matau, kad jūs e, išstudijavote vadovų tarybos išvadų projektą. Ir e, tikrai Europos vadovų tarybos išvadų projekte, kalbant apie energijos efektyvumą, yra nurodomi tikslai. Kaip jau sakiau, rytoj bendrųjų reikalų taryboje e, raginsiu patvirtinti privalomus e, tikslus, bet jūs žinote, kad vadovų taryboje sprendimai galiausiai priimami konsensuso pagrindu ir labai sunku prognozuoti, koks bus galutinis rezultatas. Bet galiu Jums pasakyti dar daugiau. Remdamasis patirtimi, kurią yra sukaupusi ES nustatydama tikslus ir numatydama politiką ekologiško augimo srityje. E, galiu pasakyti, kad daug svarbiau už tikslus būna konkrečios priemonės, konkreti politika, konkrečios sistemos arba programos. Ir manau, kad visą tai mes turime savo rankose, Europos institucijos visą tai turi. Daug kas priklausys nuo to, kaip mes dirbsime su Europos vadovų tarybos rezultatais, kaip mes e, tas išvadas e, perkelsime į konkrečią politiką. Aš manau, kad visa tai bus nuolatinis Europos komisijos prioritetas. Mes nuolat remsime tų milžiniškų išlaidų argumentų, kalbėsime apie mažą energijos efektyvumą ir dėl to atsirandančius nuostolius. Ir taip pat tas nereik, tos nereikalingus pinigus, kuriuos pri, privalo sumokėti mūsų vartotojai, jeigu nėra tinkamai naudojama energija. Ačiū dabar Nils Torvalds. Ačiū pirmininkė, paskirtasis komisijos nary. Savo atsakymę į klausimus raštu jūs e, kalbėjote apie maisto gamybą ir kūro gamybą. Aš esu iš Brat esate iš Bratislavos ir jūs turbūt žinote, kad šioje srityje žodžio tokių formuluočių vartojimas nedaug ką reiškia. Jūs kalbate apie tackling food production ir taip toliau sakote, kad bus sprendžiamos tam tikros problemos. Aš norėčiau paklausti, ar jūs nustatysite konkrečius tikslus. Atsakymas. Aš manau, kad jūsų klausimas turbūt susijęs su biokūru. Ačiū Jums už klausimą. Tai yra vienas iš dalykų, kuris Jums pritarus labai greitai atsidurs mūsų trišalio dialogo E, darbo tvarkėje. E, žemės paskirties keitimo direktyvoje apie tai kalbama. E, ši direktyva dabar pasiekė antrąjį svarstymo etapą ir tikiuosi, kad bus įveiktas ir parlamentų, ir valstybių narių pasipriešinimas ir bus patvirtinta ši direktyva, kurios tikrai reikia. Jūs vartojote žodį tackling. E, turiu atvirai pasakyti, kad e, siekiant sukurti pirmąją biokūro kartą buvo e, pasėliai maistui skirtos kultūros atsidūrė nuoščelyje, jas pakeitė kūrui auginami augalai tačiau norimų rezultatų, kūro efektyvumo ir kokybės požiūrių nebuvo pasiekta, taip pat atsirado ir labai nepageidaujamų neįgimų socialinių padarinių. Aš labai tikiuosi, kad pavyks rasti sprendimą, šios problemos sprendimą, kad galėsime pasinaudoti mokslinių tyrimų biudžetu ir galėsime motivuoti mokslininkus daug intensyviau kurti antrosios kartos biokūrą nes manau, jo tikrai prireiks ateityje. Ir dar e, manau, kad per artimiausius penkerius metus, ypač transporto srityje, bus daug plačiau naudojamas alternatyvus kuras. E, ir tai padės įveikti daug daugiau problemų nei biokūro naudojimas. Ačiū. Dabar ponas Pauns. Ačiū. Pirmininkė, aš sėdžiu čia kairėje. Norėčiau iškelti brandolinės energetikos klausimą. E, jau buvo apie tai užsiminta. Garonija, brandolinė jėgainė, yra seniausia Ispanijoje, yra už kelių kilometrų nuo Bilbao, e, yra tankiai gyvenamoje vietovėje. E, Belgijoje neseniai buvo uždarytos dvi panašios elektrinės. Buvo nuspręsta, kad jos yra pasenusios ir per daug e, pavojingos. Viena elektrinė buvo uždaryta birželio mėnesį, tačiau savininkai nori vėl ją pradėti naudoti. Galbūt jums šis konkretus atvejs nėra žinomas, tačiau manau tai rodo, kad vyksta konkurencija tarp valstybių narių. Ir saugumas, žinoma, yra jūsų kompetencija. Ir noriu paklausti jūsų, ar bus keliamas tokių pasenusių elektrinių klausimas. Ir jeigu taip, kaip jis bus keliamas? Ačiū. Jūs esate teisus, kalbant apie brandolinių jėgainių e, saugą ir saugumą. Šie dalykai yra nepaprastai svarbus ir akivaizdu, kad mes šiuo klausimu turime glaudžiai dirbti su Ispanijos vyriausybė. Jūs žinote, kad Komisija turi 180 brandolinės energetikos inspektorių, kurie stengiasi užtikrinti, kad Europoje veikiančios atominės jėgainės būtų saugios, veiktų pagal reikiamus standartus. Be to, po Fukushimos tragedijos buvo atlikti bandymai. E, sunkiomis sąlygomis e, komisija suteik, sukaupė daug patirties ir dabar nuolat akcentuoja šių įrenginių saugos svarbą. Aš esu įsitikinęs, kad jeigu komisijai kils bent menkiausio abejonių dėl to, ar e, jėgainė atitinka aukščiausius saugos ir saugumo standartus, mm, Tada mes dirbsime su Ispanijos, kalbėsime su Ispanijos vyriausybė labai atvirai ir griežtai ir sieksime, kad um, viskas, kas daroma šioje srityje, um, atitiktų aukščiausius saugos ir saugumo standartus. Ačiū. Ačiū. Klausimą užduos ponas Eriksonas. Labas vakaras, ponė Šefčkovičiau. Aš esu e, čia Pritariu Jums, reikia energetinės sąjungos, tai labai svarbu pasiekti, tačiau energetikos sąjunga taip pat turi būti grindžiama solidarumu, mano nuomonė. O dabar padėtis visiškai kitokia, pradedant šitą procesą. Pavyzdžiui, mano šalyje prieš šimtą metų pradėjome investuoti į vandens e, jėgainės, hidroelektrinės, turėjom daug galimybių e, pradėti naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, pramonė labai daug e, investavo į energijos taupimą, o pavyzdžiui Lenkija daug investavo į angliakasybą. Tai noriu paklausti, kaip jūs padėsite Lenkijai. Narys nutraukiam. Ačiū už šitą klausimą. Turėčiau pasakyti, jog pagrindiniai elementai turi būti solidarumas ir pasitikėjimas, kuriant būsimą ES energetinę sąjungą. Nes aišku, pasikeimas labai svarbus susidarius sudėtingom e, situacijom, kaip pavyzdžiui, kai 2009 e, metais, e, tai pavyzdžiui, talpyklos ir taip toliau. Ir šios solidarumas padėjo šalim spręsti situaciją 2009 metais ir aišku, Švediją galima pagirti kaip pavyzdinę šalį, kalbant apie energetikos struktūrą, atsinaujinančius energijos šaltinius. Švedijos ir geografinė padėtis ypatinga. Ir aišku, Švedija labai sumaniai pasinaudojo tuo savo naudai, kurdama švarę energetiką, naudodama atsinaujinančius šaltinius. Tačiau kalbant apie anglį, šiandien reikia kalbėti labai atvirai. Anglis tebėra didžiausias energijos šaltinis Europoje. Daugiau negu 70 procentų mūsų e, energijos yra gaunama iš anglies, antroji vietoje brandolinė energetika, trečioji vietoje 3-4 procentai atsinaujantys šaltiniai. Taigi e, problema ne tik tai Lenkijos, iš tiesų ten 8, daugiau negu 80 procentų energijos iš anglies yra, Vokietijoje apie 40 procentų iš anglies. Klausite, ką galime padaryti? Manau, jo galime uh, pasinaudoti paramą naujoms, pavyzdžiui, CO2 saugojimo technologijoms dėkti, taip pat e, galime padėti e, Lenkijai atnaujinti anglies e, jėgainės, kad jos būtų švaresnės negu dabar. Pane Šefčiovičiau, sakėte, jog e, e, Europos energetijos infrastruktūra turi būti modernizuojama ir kad e, turi vykti laisva energijos apyvarta visoje Europos Sąjungoje, turime panaikinti energetikos salas, tačiau žinote, kad Europos Sąjunga labai daug dar lieka energetinių salų, taip pat ir Šiaurės Europoje, o aš būtent iš ten. E, kokie būtų e, svarbiausi e, projektai, pavyzdžiui, projektų penketukas Europos Sąjungoje per artimiausius metus ir kaip jūs užtikrinsite, kad tie projektai būtų vykdo? Ačiū. Jei pažvelgtumėte į tai, kokia padėtis su energetikos salom, tai yra šiaurėje problemų, tai yra Suomija, Baltijos šalis ir matome, kad elektros e, tinklai politinė prasme yra susijęti su praeitim. E, ir taip pat yra problemų ir pie, pietose, važiuoju, Iberijos saloje, Maltoje, Kiprė. Klausėte, e, koks būtų uh, projektų penketukas ateičiai. Tai turbūt geriausias atsakymas būtų pažvelgti į projektų e, e, sa sąrašą, e, kuris yra pridėtas prie Europos energetinio saugumo dokumento. Ir Tai būtų visų pirma elektros tinklų jungtis Baltijos šali, šalise, Suomijoje, kitose valstybėse. Kitais metais pradės veikti e, suskistintų dujų terminalas Klaipėdoje. Tai yra labai svarbi dalis tų pastangų siekiant panaikinti izolaciją šiaurės valstybių, turgovoje Suomija ir, ir Baltijos e, e, šalių. Taigi, sakyčiau, elektros tinklų jungti sujungiant Suomiją ir e, Baltijos valstybės su, ben, su bendru tinklu ir taip pat energijos terminalai to, toje, toje srityje, iš kurios aš esu, nes tai padėtų įveikti izolaciją, tai padėtų Suomijai ir Baltijos e, šalims e, palaipsniui e, prisijungti prie Europos elektros tinklų. Ačiū. Karlo Zorinjo. Ačiū pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisarė. Jums teks labai svarbus E, portfelis, jis yra susijęs su žaliuoju augimu, taip pat energetiniu saugumu. Aš jums turiu trejata klausimą. Visų pirma, dėl e, klimato kaitos paketo. Ar jūs patenkintas 27 procentų tikslu, ar nemanote, kad 30 e, procentų tikslas Junkerio vadovaujamai komisijai atsinaunančių energijos šaltinių srityje būtų geresnis. Toliau kitas klausimas yra susijęs su vadinamąją žaliają ekonomiką. Kaip žinia, kai kuriuose šalise uh, E, nėra teikiama parama atsinaunančių energijos šaltinių naudojimui. Ką jūs ketinate daryti šioje srityje? Dėkoju. Aš pradėsiu nuo pabaigos. Man atrodo, apie tai jau buvau kalbėjęs. Taip, iš tikrųjų, Portugalija ir Ispanija atsidūrė sudėtingojo situacijoje, nes e, čia yra e, aktuali jungčių problema. Ten jungčių e, kiekis yra tikrai žemas, situacija yra netoleruotina. Aš tikiuosi, kad pavyks rasti tinkamus atsakymus iš šiuos klausimus dar šį ketvirtadienį. Tikrai tikiu, kad e, problema turi būti sprendžiama, kad reikia finansavimo Reikia užtikrinti, kad Portugalija ir Ispanija būtų tinkamai prijungtos prie europinio tinklelio. Ir beje, aš tą patį galėčiau pasakyti apie visas kitas regionės problemas. Kartais regionų lygmenių sunku rasti sprendimus. Aš ir pats mielai e, dalyvausiu dėrybose, nes manau, kad situaciją būtina išspręsti. Jūs paminėjote ar dar vieną svarbų dalyką. Ispanijoje, Portugalijoje, Čekijoje buvo patvirtinti instrumentai dėl finansinės paramos tiems, kas naudos elektros atsinaunančius energijos šaltinius. Paskui kai kuriuose šalise situacija apsivertė aukštinkojom. Jei neklistu, Portugalijoje vyko dėrybos tarp vyriausybės. Ir atsinaunančių uh, energijos šaltinių atstovų. Ir aš manau, kad buvo rastas sprendimas. Kitose šalise situacija sudėtingesnė. Pavyzdžiui, vyksta teisiniai mūšiai dėl įvairių priemonių taikymo atgalitne data, dėl investicijų ir taip toliau. Thank you, now, madam. Dėkuoju toliau, pane Bisnievska. Um, chciałabym pana zapytać bo pan jest chciałabym pana zapytać Ačiū. Norėčiau pateikti štai kokį klausimą. Kaip jūs vertinate ryšį tarp kovos su klimato kaita paketo ir Europos šalių konkurencingumų? Jūsų šalis yra viena labiausiai priklausomų nuo rusiškų dujų. Jūs importuojate beveik 100 procentų dujų iš Rusijos, o e, Lenkijos padėtis vos e, geresnė, šiek tiek geresnė. Mes importuojame du trečdalius dujų iš Rusijos. Tačiau mes dar turime ir savo anglies išteklius, taigi gaminame energiją ir iš anglies. Ar jūs manote, kad dabar yra tinkamas laikas keisti Europos klimato kaitos ir energetikos uh, politiką taip, kad nediskriminuotume įvairių energijos šaltinių, įskaitant anglį ir skalūnų dujas. Ką jūs ketinate daryti, kad apsaugotumėte e, Europos anglijas gamintojus, kurie susiduria su konkurencija e, iš pigių anglės gamintojų pusės. Ačiū, ačiū už šį klausimą. Tikrai nemanau, kad e, kovo su klimato kaita darbo atvarkė ir uh, priemonių paketas iki 2030 metų kaip nors e, nes, nebūtų suderinamas su konkurencingumu. Manau, kad ir vieną, ir kitą dalyką reikia įgyvendinti drauge, nes jie papildo vienas kitą. Taip, turime tam tikrų vietinių išteklių vėjo, saulės, energiją yra mūsų regione egzistuojantis ištekliai, juos galima integruoti į energetikos tinklą, kad nebūtume priklausomi nuo importuojamos energijos, kur pagrindinė žaidėja yra Rusija, su kuria ypač dabar esame labai sudėtingoje, su kuria mūsų santykiai yra labai sudėtingoje padėtyje. Mes turime siekti bendro tikslo ir manau, kad pasieksime gerų rezultatų. Kaip jau sakiau, e, sprendimas dėl naudojamo energijos rušių derinio yra valstybių narių sprendimas, čia jos turi suverenitetą, tačiau tuo pačiu metu valstybės narės turi e, siekti tų tikslų, dėl kurių sutarė. Todėl labai svarbu visiems susitarti dėl bendros europinės linijos, dėl ekologiškų ekologiškesnės politikos ir ekologiškesnės strategijos ateičiai. Aš manau, kad e, priemonių paketas iki 2010 metų Lenkijai bus naudingas, nes tame pakete yra du labai svarbus politiniai elementai. Visų pirma, fondo e, sukūrimas iš to fondo bus e, remiamos e, CO2 su, sugavimo ir saugojimo technologijos. Taip pat bus e, remiamos ir kogeneracinės elektrinės. Tai reiškia, kad Lenkija galės nusistatyti didesnio užmojo tikslus ekologiško augimo darbo atvarkėje. Uh, Ačiū pirmininkė. Uh, paskirtasis vicepirmininkė, norėčiau pat... sureaguoti į jūsų atsakymą į pastarai klausimą. Taip, pačios valstybės narės sprendžia, kokį energijos rušių derinį e, naudoti, bet kaip jūs įsivaizduojate, kad valstybės narės derins savo energetikos politiką? Mane domintų jūsų bendrasis požiūris ir taip pat jūsų nuomonė apie galimybę ES įvairinti savo energijos, apsirūpinimo energijos šaltinius. Ačiū, manau, kad diversifikavimas ir geresnis koordinavimas e, yra lemiamos reikšmės dalykai. Manau, kad jeigu kursime Europos energetikos sąjungą, nekoordinuodami veiksmų ir nesiekdami diversifikuoti energetikos šaltinių, tai nemanau, kad tą sąjungą sukursime. Aš manau, kad mes turime pasiremti jau sukopta gera patirtimi, pavyzdžiui, dujų koordinatorių grupė gerai veikia, manau, kad atsiranda didesnis tarpusavio pasitikėjimas, užtikrinamas didesnis skaidrumas. Uh, E, tos grupės posėdžiuose ir manau, kad e, tai turi būti tęsiama. Valstybės narės turi kalbėti atviriau apie tai, dėl ko derasi. Manau, kad mes turėtume laik, būti vieningesni, užmėgdami ryšius su trečiosiomis šalimis. Turime siekti, kad mūsų partneriai nesiektų skaldyti ES valstybių narių. Mes turime pasinaudoti tokiomis sistemomis, kaip pavyzdžiui, dujų klausimų koordinavimo grupė ir kitomis energetikos rytie veikiančiomis struktūromis. Kaip galėtume diversifikuoti šaltinius? Manau, kad kalbant apie dujas, Svarbiausias dalykas yra šiek tiek pasimokyti iš Nabuko projekto nesėkmių. Manau, kad reikia būti atviresniems, sažiningesniems, e, reikėtų didesnio politinio dalyvavimo visose valstybėse narėse, per kurias eina e, vamzdynas. Manau, kad reikia palaikyti glaudesnius ryšius su konsorciumu, kuris tiesia tą vamzdyną, reikia daugiau politinės ir finansinės paramos. Taip pat reikia e, statyti ir suskistintų dujų terminalus, taip pat reikia plėtoti naujai užmėgstus ryšius su Nigerija ir, pavyzdžiui, su Brazilija, su kitomis šalimis, iš kurių galime gauti energijos, jeigu tik parengsime tinkamą infrastruktūrą. E, Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ponė Ševčiovič, aš labai džiaugiuosi, kad jūs apie energiją kalbate ir iš konceptualiosios pusės. Jūs pasisakėte prieš Europos susiskaldimą ir sakėte, kad energijos nereikėtų naudoti kaip ginklo. Kai kas iš kolegų jau buvo iškėlę Rusijos klausimą ir mane irgi domintų Kaip jūs skatinate palaikyti strateginius santykius su Rusija būtent dėl energijos? Thank you very much. Uh, thank you very much. Labai ačiū už šį klausimą. Jūs žinote, kad daugelį metų Rusija turėjo ES strateginės partnerės statusą. Dabar situacija Rusijoje yra tikrai strateginė, bet aš manau, kad mūsų partneriai pradėjo elgtis kitaip. Dėl to manau, kad reikia kalbėti labai aiškiai su Rusija. Turėtumėm palaikyti labai skaidrius santykius su Rusija. Turėtumėm labai aiškiai išdėstyti mūsų poziciją. Kalbant apie Rusijos įmonių veikimą ES, tai jos turi paisyti europinių taisyklių. Tai yra visiškai negičtinas dalykas, akivaizdus dalykas. Aš manau, kad mes turime užtikrinti, kad kalbant apie patikimą energijos tiekimą, Tai mes turėtumėm naudoti sutelktą ES jėgą. ES yra e, labai stambi e, Rusijos partnerė. Iš ES Rusijos federacija gauna 52 procentus visų įplaukų. Į ES atkeliauja 70 procentų Rusijos eksporto. Rusijai mes esame irgi reikalingi, nes būtent ES yra daug eksportuojama. kalbėdami apie santykius su Rusija, turime kalbėti vienu balsu. Putinas neseniai buvo išsiuntęs 18 laiškų skirtingoms valstybėms narėms, bet jis gavo tik vieną atsakymą iš Europos komisijos pirmininko. Buvo atsakyta visų valstybių narių vardu ir aš manau, kad ir ateityje bus laikomas tokios pat pozicijos. Dėkoju toliau ponas Sebdans. Labai ačiū už jūsų atsakymus. E, labai džiugina tai, ką jūs sakote. Perskaičiau ir jūsų atsakymus raštu. Jie irgi yra tikrai padrasinantis. Akivaizdu, kad jūs norite e, visapusiškai prisimti komisaro vaidmenį. Noriu pateikti klausimą. Kaip galima būtų užtikrinti, kad ES imsis e, veiksmų klimato kaitos rytyje globalių lygmenių? Ir e, kaip reikėtų užtikrinti, kad ES ir toliau teks svarbus vaidmuo dėrybose jungtinėse tautose? Labai ačiū šios klausimus. Kalbant apie Paryžiaus dėrybas ir Paryžiaus susitikimą. Kaip ir ankstesnių aukščiausio lygio susitikimų atveju, taip ir šiuo atveju Paryžiuje dalyvaus ir daug Europos parlamento narių. Aš žinau, kad Europos parlamento nariai labai atidžiai stebės visą procesą. Yra pasirašytas pagrindų sustarimas tarp Europos komisijos ir Europos parlamento. Taigi yra tinkamas e, tolimesnio bendradarbiavimo pagrindas ir mechanizmas tam, kad būtų galima informuoti Europos parlamento narius apie vykstančias dėrybas. Galiu Jūs patikinti, kad tai yra tikrai svarbu ir kad e, aš darysiu viską, kad Jūs būtumėte tinkamai informuoti apie visą procesą ir visą pažangą siejamą su Paryžiaus procesu. Kalbant apie paramą arba pagalbą žaliajai ekonomikai ir atsinaujantiems šaltiniams, labai svarbu, kad e, mūsų įmonės ir piliečiai suprastų, kad svarbu ne vien tik tais saugoti aplinką ir visą planetą. Nepamirškime, kad e, čia yra ir daug verslo galimybių. Tai užtikrintų mūsų didesnę nepriklausomybę. Mes galėtumėm naudoti vairesnius energijos šaltinius. Būtų sukurta naujų darbo vietų. Pastaraisiais metais šiose sritise darbo vietos buvo kuriamos, o ne naikinamos. Taigi ES jau čia turi neprastos patirties. Mes turime ir gerų technologijų, kurios vertinamos visame pasaulyje. Kalbant apie tokias šalis kaip Kinė, tai akivaizdu, kad joms irgi reikės europinių technologijų. Taigi, žalia ekonomika ir atsinaujinančia energija tenka tikrai svarbus vaidmo. Thank you, President. Commissioner... Marijan Marinescu. Turbūt žinote, kad e, e, sutartyje numatyta, kaip elgtis e, kilus sunkumams energijos tiekimo srityje. Komisija įgaliota imtis priemonių krizai spręsti. Ir šią žiemą, pavyzdžiui, ar pasinaudosit tokią galimybę ir kokios svarbiausios priemonės, kurios siūlytume. Labai ačiū. Esu pasirengęs dirbti su jumis e, visose e, sritise, esu tikras, kad bendradarbiavimas bus e, labai naudingas ir vaisingas. Dėl šios žiemos, tai norėčiau pasakyti, kad su vicepirmininku Otingeriu kalbėjus telefonu prieš pat ateidamas, čia dėrybos vyksta sunkiai, tačiau jis nusiteikęs optimistiškai Toliau vyks susitikimai e, Briuselyje ir tikimės, jog e, e, rasime bendrą sprendimą šią žiemą, tai labai svarbu Ukrainai ir Rusijai, taip pat Europai ir manau, kad geras šios problemos sprendimas labai netgi sklaidytų nerimą, ypač energijos rinkoje. Gera naujiena yra ta, kad e, streso testo rezultatai suteikia vilties, Europoje sektųsi visai neblogai. E, Europa galėtų e, ramiai išgyventi šešis mėnesius, jeigu būtų nutrauktas dujų tiekimas iš, iš Rusijos. Tačiau turime būti sąžininkai ir pasakyti, kad bent šešiose valstybėse narėse padėtis būtų būtų gan sudėtinga, nes dabar tos valstybės priklauso nuo uh, Rusijos dujo. Jeigu taip uh, atsitiktų, jeigu susidarytų tokia sudėtinga situacija, galiu patikinti juos, kad Europos komisija pasinaudos visais įgaliojimais, užtikrintų, kad nepasikartotų 2009, e, kai kai e, piliečiai ir verslas ir, ir ūkės e, nugrimzdo į, į tamsą dėl to, kad nebuvo tiekiama energija. Labas vakaras, gerbiamas komisijos nary. E, e, energetikos politika dabar išgyvena ypatingą laikotarpį, tai apspręs e, ateitį Europos energetikos sąjungos. Norėčiau užduoti du klausimus. Kokias išvadas padarysite iš brandolinių jogainių streso testų, kaip komisija pasinaudos testų rezultatais ir kokia jūsų asmeninė nuomonė dėl dėl brandolinės energetikos ateities Europėje, Europoje siekiant pereiti prie mažų CO2 ūkio. Ir jūsų nuomonė, kokį vaidmenį turėtų suvaidinti Vokietijos energetikos politika energetikos sąjungoje? jadro. Visų pirma, aš manau, kad brandolinių jėgainių atsparumo testai ES buvo tikrai svarbus. Turint omeny saugumą ir ES piliečių patikinimą, kad ES veikiančios brandolinės jėgainės atitinka griežčiausius saugumo standartus. Aš manau, kad tie testai buvo tikrai naudingi. Mes galėjome plėsti geriausią turimą praktiką, keistis pačią naujausią patirtimi tokioje srityje kaip brandolinių jėgainių saugumo stiprinimas. Šią patirtimi galima dėl to pasinaudoti ir kitose šalise. Iš viso yra 16 valstybių, kurios turi brandolinės jėgainės. 14 iš jų ir toliau norėtų e, turėti brandolinės jėgainės. Taigi, manau, kad reikia sukurti tokias sąlygas, kad visos brandolinės jėgainės atitiktų pačius griežčiausius saugumo standartus, kad jų būtų laikomasi. Mes varstame įvairius scenarius, kaip iki 2050 metų būtų galima sumažinti CO2 emisijas. Mes galvojame apie 80-90 procentų CO2 mažinimą iki 2050 metų, parengėme ne vieną scenarijų. Kai kuriuose iš tų scenarijų yra paminėta ir brandolinė energija, nes būtent brandolinės energijos rytyje išmetam į aplinką labai nedaug CO2 emisijų. Aš manau, kad brandolinė energija ir toliau turėtų išlikti e, energinio, vadinamojo, mikso e, dalimi. Ponas Piper. Ponas Piper, ačiū pirmininkė. Jūs kalbėdamas apie energetinį veiksmingumą, kalbėjote ko gero apie elektros energijos taupimą, bet kas atsitiks su tomis uh, šalimis, kurių ekonomika auga. Dabar dėl atsinaunančios energijos, ar ir čia reikėtų taupyti, ar nereikėtų. Ir dar trečias klausimas. Esu truputį susirūpinęs. Jūs kalbėjote apie orientacinius tikslus, taip pat europinės kompetencijas ir privalomus tikslus. Ar jūs norite, kad e, visose šalise veiktų e, privaloma e, pastatų energetinių verčių direktyva? Pavyzdžiui, Austrijoje, Vokietijoje, Skandinavijoje galbūt nekyla problemų su vandeniu, galima įsigyti bet kokią dušo galvutę, bet kai kuriuose kitose šalise situacija yra kitokia. Ar jūs manote, kad vienodos taisyklės turėtų tikrai galioti visose šalise? Labai ačiū. Iškeliate tikrai labai skaudžią dilemą. Kalbėjote apie energetinį veiksmingumą. Suprantu, kad šis komitetas nusiteikęs labai ambicingai. Bet kalbant apie konkretų teisės aktų įgyvendinimą, tai tikrai viskas netaip jau paprasta. Be abejo, mes galime kalbėti apie pastatų energetinį veiksmingumą, bet nepamirškime ir ekodizaino direktyvos. Pažvelkime, kiek jau pavyko sutaupyti ekodizaino direktyvos dėka. Skaičiai tikrai įspūdingi. Deja, atvirai apie tai kalbama retai. Mums ekodizaino direktyvos dėka jau pavyko nemažai staupyti. Iki 20 metų bus staupyta tiek energijos, kiek per metus naudoja Italija. Kai kada reikia imtis priemonių, e, kurios nelabai populiarios, iš kurių yra, kurios yra kritikuojamos spaudoje, bet iš to reikia pasimokyti. yra atliekami įvairūs tyrimai su plaukų džiovintuvais, su kavos virimo aparatais, kitais prietaisais. Galiu, kad tikrai čia nebus sukurta visiems vienodų taisyklių, nepavyks sutaupyti tiek energijos, kad apsimokėtų tos teisės aktus kurti. Bet tarkim, katilų atveju situacija jau yra kitokia. tikrai čia galime e, tokios direktyvos kaip ekodizainas dėka pasiekti neblogų rezultatų. Bet manau, kad svarbu geriau bendrauti su visuomenė, aiškinti, kodėl mes teikiame vieną ar kitą pasiūlymą ir kaip gali pavykti staupyti energijos. Grazie, Čersu. Pone Dali, pirmininkė, Pone Ševčevičiu, akivaizdu, kad ES yra suinteresuota įgyvendinti tokią klimato kaitos ir energetikos politiką, kuri užtikrina apsirūpinimą energiją kuria būtų skatinami įgyvendinami ekonomikos tikslai, užtikrinamas tvarumas, diversifikuojant energijos šaltinius ir suvienijant visas valstybės narės, įskaitant ir tas, kurios yra atskirtos nuo Europos energetikos sistemos. Tai yra tos energetinės salos, apie jūs, kurias jūs kalbėjote ne kartą. Jūs kalbėjote apie Europos šiaurę. Aš norėčiau dėmesį sutelkti į Europos pietus. Kaip jūs numatote skatinti investicijas e, e, tiesiant jungtis, tinklus, e, energijos saugojimo įrenginius, kaip visą tai bus užtikrinta ES lygių ir gyvenant energetikos sąjungą. Ir taip pat kokius veiksmus numatote dėl infrastruktūros, kad tikrai visos ES valstybės narės būtų integruotos į elektros ir dujų tinklus. Ačiū. Ačiū, kad iškėlėte šį klausimą. Jeigu neklystų, jūs esate iš Maltos. Taip, iki šiol turbūt dėl to, kai buvo suformuoluoti klausimai, mes daugiau dėmesio skiriame šiauriai, toms energetinėms saloms, e, Suomijai, Baltijos šalims, tačiau lygiai tokia pati rimta padėtis yra ir Pietų Europoje, Viduržėmio jūroje. Taip, reikia spręsti šį klausimą, nes egzistuoja ir problemos, bet atsiveria ir daug galimybių, jei pažvelgtume į geografiją, galvotume, kaip diversifikuoti energijos šaltinius. Aš manau, kad tas projektas, kurį e, aš minėjau savo įžangoje, tai yra e, viduržėme jūros energetikos centro kūrimas e, būtų labai svarbus. Tai taptų svarbių priekybos dujomis centru toje pasaulio dalyje. Alžyras yra trečiasis pagal dydį dujų tiekėjas. Mm, neseniai taip pat aptarėme ir naujai atrastus dujų telkinius, Af Afroditės telkinius Kipre. Visa tai yra labai svarbi mūsų strategijos diversifikuoti energijos šaltinius dalis. Kalbant apie Maltą, žinau, kokioje ypatingoje padėtyje yra jūsų šalis ir e, džiaugiuosi, kad vienas iš prioritetinių projektų E, bendrojo intereso projektų sąraše, tai yra e, plūdrusis suskysnintų dujų terminalas, e, suskysnintų gamtinių dujų terminalas skirtas Maltai. Ir tai turėtų padėti Maltai įveikti tą energinę izolaciją ir Malta geriau galės tada integruotis į ES energetikos tinklą. Now, Madame Gardini. Ačiū dabar ponia Gardinį. Bye -bye. abbiamo sentito sì molte cose eh, sulla politica. Labai ačiū, jau daug kalbėjome apie energetikos politiką tikrai esame visi susirūpinę. Aš vis dėlto norėčiau grįžti prie Paryžiaus konferencijos, kuri įvyks 2015 metais, taip pat ir Kopenhagoje įvyks įvairius COP. Kiekvienais, kiekvieną kartą, kai turime tiek daug lūkesčių, vilčių, namo grįžtame praktiškai tuščiomis rankomis. Ir kiekvieną kartą, kai aš jau pradedu tikėtis, kad jau dabar tai jau kažkas bus gero, išgirstu e, balsų iš kitų šalių, kad nieko čia gero nebus. Ir kad mums nepavyks pasiekti globalaus teisiškai saistančio susitarimo. Iš tikrųjų reikėtų kalbėti apie naujas technologijas, atsinaujinančius energijos šaltinius Ir apie tai daug kalbama, bet kai ateina laikas pasirašyti globalų sustarimą, niekas nevyksta. Dėja, kalbėtoja nutraukta. Ačiū. Aš tikrai suprantu jūsų nusivylimą klimato kaitos dėrybų procesu. Viskas prasidėjo nuo Kijoto protokolo, vėliau vyko dėrybos Kopenhagoje, Varšuvoje visais tais atvejais mūsų lūkesčiai būdavo grindžiami įsitikinimu, kad galiausiai po visų tų labai akivaizdžių įrodymų, kad mūsų planetoje vyksta klimato kaita, e, vadovai galiausiai tai supras ir susėdę pradės spręsti šį klausimą. Dabar pasaulinė, pasaulinė oro temperatūra yra padidėjusi 0,8 procento, tai yra daug mažiau nei tie 2, atsiprašau, 0,8 laipsnio, tai yra daug mažiau nei tie 2 laipsniai, kurie mm, sukeltų tikrą katastrofą Žemėje. Bet mes matome, kiek daug yra gamtinių stichinių nelaimių, kurias lemia kintantis klimatas. E, matote, kiek daug pokyčių vyksta šalise dėl pasikeitusių oro sąlygų. Tai matome Afrikoje, tai matome ir Europoje. Ir aš manau, kad dabar jau pasiekėme tokį etapą, kai surinkome tą kritinę masę įrodymų, kurie rodo, kad vykstantis pokyčiai yra nulemti klimato kaitos, E, oro sąlygų, kad visa tai e, sukelia labai didelių ekonominių sąnaudų ir kad mes turime priemonių klimato kaitai veikti. Taigi, matau dabar teigiamų poslinkių Junktinėse Amerikos valstijose, Brazilijoje, Kinija taip pat išbando mūsų būdą, kaip užtikrinti aplinkos apsaugą ir aš manau, kad mes stengsimės iš dėrybų Paryžiuje grįžti su kaip galima geriau, geresniais rezultatais, tai yra su privalomu su, susitarimu. Ačiū dabar ponas Kofot. Ačiū. E, gerbiamas paskirtasis vicepirmininkė, manau, kad šį vakar jūs pateikėte daug gerų atsakymų apie tai, kaip turėtų būti kuriama energetikos sąjunga. Tačiau jūsų, jūs savo misijoje m, mm, sakote, kad ES turėtų būti lyderė, e, bet turiu pasakyti, kad šis tikslas yra gana ambicingas, nes e, investicijos į ekologiją Vokietijoje, kitose šalise prastaisiais metais smarkiai sumažėjo. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs, ko jūs konkrečiai imsitės, kad Europa taptų atsinaujinančių išteklių lyderę pasaulyje? Kaip to reiktų siekti? Kokia yra mūsų patėtis palyginti su likusiu pasaulio dalimi? Mm, kaip e, tas, ar tas tikslas atitinka realybę, ar tas 27 e, procentų atsinaujinančių išteklių tikslas iki 30 metų yra tikrai realus. Ką Jūs apie visą tai manote? Ačiū. Dėkuoju už e, klausimą. Aš manau, kad Europa yra atsinaunančių išteklių naudojimo lyderė pasaulyje. 41 procentas naujų įrenginių naudojančių atsinaujančius išteklius yra Europoje. Tai daug ką pasakantis skaičius. Jei pažvelgtume į technologijų raidą, turbūt niekas nesiginčys, kad mes esame pirmieji pasaulyje. Ir labai džiaugiuosi matydamas, kad ir kad mūsų technologijų kokybė parodo tai, kiek žmonių dabar dirba tuose sektoriuose, Taip pat matome, kad mums e, sekasi ir konkuruoti eksportuojant tas technologijas. Aš manau, kad per artimiausius penkerius metus matysime, kaip bus pasiekta ta kritinė masė ir kaip E, atsinaujinančių išteklių gamybos sąnaudos pradės greitai mažėti. Mes dabar tobuliname technologijas, mokomės, kaip integruoti atsinaujinančią energiją į mūsų energetikos tinklus. Ir manau, kad laikui bėgant e, atsinaujinančiais ištekliais bus naudojamasi ne tik ES, bet ir pasaulio lygiu. Ir būtent visa tai ir lemia, kodėl mums reikia užsibriežti ambicingus tikslus atsinaujinančių išteklių naudojimo srityje. Aš tikiu, kad tas 27 procentų tikslas bus viršytas, nes. Mm, ištobulės technologijos ir bus pasiekta masto, technolo, masto ekonomija. Dabar ponas Delangė. Ačiū. Jūs nesakėte panios Kjostinger e, klausimą, kai vyko balsavimas dėl e, Junktinės karalystės brandolinės jėgainės. Jūs nepasakėte, ar balsavote už ar prieš. Gal galite atsakyti? Apie 35 milijardai, 35 milijardai eurų buvo uh, išvaistyti. Tiksliau buvo skirta tai elektriniai. Bet taip, ar tai nepažeidžia teisės aktų. Ką jūs darysite, jeigu Prancūzija pateiks tokį patį prašymą kaip Jungtinė karalystė? sužlugs visa jūsų atsinaunančios energijos strategija. Ir noriu pateikti klausimą, kaip jūs ketinate įgyvendinti nuoseklę energijos politiką, jeigu jau padarėte tokią didžiulę klaidą. Ir tai buvo prieš. E, tai buvo po to, kai buvo pradėta formuoti Junkerio komisiją, ne prieš tai. Labai ačiū. Ačiū Jums už griežtą pasisakymą dėl Hinkli atvejo. E, aš jau paaiškinau, kad čia buvo kalbama ne apie energetiką, bet apie valstybės pagalbos atvejį. Tas atvejs buvo išnagrinėtas ekonominių požiūrių, jį nagrinėjo vyriausiai ekonomistai komisijoje, nagrinėjo tinkamos tarnybos, buvo kalbama apie rinkos neveikimą, toje srityje ir dėl to valstybės pagalba tam konkrečiam projektui buvo suteikta. Jūs manęs klausite, ar aš balsavau už šį, šią priemonę. Taip, aš balsavau už ją, nes mačiau, kad ji visiškai atitinka valstybės pagalbos taisyklės. Jeigu tai, jeigu mes nesilaikytume, jeigu būtų paaiškėję, kad nesilaikoma, e, taisyklių šioje srityje, tai komisija nebūtų skirusi valstybės pagalbos. Dėl biokūro, kodėl mes tikslus dėl biokūro mm, esame numatę tik iki 2010 metų ir neketiname e, jų tęsti. Taip yra todėl, kad mes labai nusivylėme pirmosios kartos biokūrų, nes e, jo plėtojimas e, sukėlė skaudžių padarinių, buvo išstumtos maistui skirtos kultūros ir buvo auginama daug kūrų skirtų augalų. Ir dažniausiai tai buvo netoks kuras, kuris pasižymėjo tokiomis savybėmis, kurių reikėjo ir nepadėjo mums taip sumažinti CO2 išmetimus, kaip tikėjomės. Taigi, manau, kad mūsų pasiūlymai dėl direktyvos dėl žemės paskirties keitimo, taip pat e, mūsų siekis šiuo klausimu patvirtinti geras išvadas ir taryboje, ir e, parlamente, visa tai bus labai svarbu, kai teiksime paramą antros kartos biokūro gamybai. Ačiū dabar Džolainin. Ja, Sefkovič. Yeah. Ponas Šefkovič, dabar yra perinamasis e, laikotarpis. Perinama nuo senosios energijos sistemos prie naujosios, kur bus naudoma daug atsinaunančios energijos šaltinių. Ir be abejo, ne viskas vyksta sklančiai. Matome kai kuriuose šalise, kad operatoriai, e, kurie naudoja iškastinį e, kūrą, prašo subsidijų. Kaip jūs ketinate užkirsti kelią tam, kad susidarytų 28 e, rinkos, kur būtų ir toliau naudojamas iškastinis kuras ir kur būtų prašoma e, valstybės pagalbos? Ir noriu pateikti dar vieną klausimą. Dėl ekodizaino direktyvos jūs sakėte, kad buvo E, jau sutaupyta trečdalis e, energijos. Dabar jau buvo teiktas pasiūlymas traukti dar 17 produktų. Ar jūs ketinate traukti ir papildomų produktų iš, iš šią direktyvą? Kompleksą. Ačiū. Dabar e, išgyvename sudėtingą pereinamąjį etapą. daugėja energijos iš atsinaujinančių e, šaltin, e, šaltinių, kaip pavyzdžiui saulės, e, vėjo ir taip toliau, bet tas energijos tiekimas, gaminimas nėra, nėra pastovus, kaip pavyzdžiui Vokietijoje, Čekijoje, Slovakijoje Ir čia reikėtų e, daugiau bendradarbiavimo ir geriau koordinuoti perdavimo sistemas. E, reikėtų išmaniųjų e, tinklų, kad būtų galima išlyginti tuos energijos tiekimo sviravimus mūsų energijos tinkluose, nes tai yra labai svarbus siekiant didesnės integracijos. Uh, ir atsinaujinančių šaltinių energijos įtraukimui tai labai svarbu į mūsų energetikos struktūrą. Taigi labai svarbu yra subalansuoti tos sviravimus, kalbant apie ekologiško dizaino direktyvą, turėtumėm tęsti darbą, bet protingai. Tai reiškia, jog savo e, pasiūlymus turime grįsti e, techninę analizę ir turime susitelkti į tas rytis, kur esam tikri, kad bus teigiami rezultatai, pridėtinė e, vertė, kad tai verta daryti. Uh, Ir paskutinis dalykas, ką pasakyčiau dėl ekologiško dizaino, tai mums reikia kur kas platesnių vieš, viešųjų konsultacijų su piliečiais, dėl ko mes tai darome, dėl, dėl biurokratinės naštos, siekiant taupyti e, energiją ir siekiant sumažinti sąskaitas piliečiams, dėl to tai darome. Paskutinis klausimą užduos fanas Nuno Melo. Ačiū, gerbiamas paskirtasis komisarė. Vienas iš pavojų arba grėsmių energetiniam saugumui, o taip pat ir politiniam saugumui yra terorizmas. Šiandien mes esame labai priklausomi nuo išorės. Energijos gamyba Europos Sąjungoje sumažėjo dar 2012 metais. Per dieną buvo e, atsigabenama energijos už vieną milijardą eurų. Ką jūs e, ketinate daryti, kokius instrumentus naudoti, kad būtų išsaugotas mūsų saugumas? Toliau dėl jungčių. Jūs kalbėjote apie e, investicijas Ispanijoje, kurios turėtų padėti užtikrinti didesnę nepriklausomybę nuo Rusijos. Ar jūs pateisinote tokias investicijas? Uh, security, I mean... Ačiū pirmojo klausimo dėl energijos tiekimo saugumo ir čia, kaip sakiau, čia mane padrasina nesenai atlikti streso testai, nes tai rodo, kad pasimokėme iš paskutinių krizių ir dabar padėtis kur kas mūsų tvirtesnė negu kad buvo prieš penkerius metus. Vis dėlto manau, kad galime ir turime gerinti padėtį Viena, ką turėtume matyčiai panagrinėti, tai yra e, e, kokios numatytos yra nacionalinės skubios priemonės, kaip jos dera, kaip galime e, gerinti, ką galime padaryti didindami tarpyklų pajėgumus. Ir tai būtų esminiai e, dalykai, e, taip pat būtų tarp valstybinės jungtis, e, galimybė uh, nukreipti energijos rautą kitą kryptim, kad visuomet turėtumėm galimybę padėti tai šaliai, kuri pateko į, į bėdą. Tai iš tiesų reikia E, planų skirtų nenumatytėm avijam e, ir taip pat reikia, e, reikia stebėti padėtį ir tai turi daryti Europos komisija. Dėl bendro intereso projektų finansavimo Siekiant pašalinti esamas kliūtis, e, turiu pasakyti, kad e, pradinės komisijos pasiūlymas dėl Europos infrastruktūros e, tinklų priemonės buvo kur kas ambicingesnis, dabar tai liko 6 milijardai eurų ir todėl turime naudoti visas galimybės, turime pritraukti E, privatų finansavimą, pri, e, e, pri, privačias finansavimo rinkas ir ypač kalbant apie Berijos pusėsalį. Ačiū po paskutinio atsakymo į paskutinį klausimą. Norėčiau padėkoti kolegoms. Ačiū paskirtajam vicepirmininkui. Dabar suteiksiu jam žodį baigiamai kalbai, nelgesnė kaip penkias minutės ir po to klausimus baigsime. Ačiū pirmininkė, puikiai suprantu, kad metas vėlyvas Tačiau labai norėčiau padėkoti Jums visiems už klausimus. Tai akivaizdžiai patvirtino, kad e, čia e, labai daug e, E, ekspertų, kurie, e, kurie dirba e, aplinkosaugos komitete, kitose komitetuose. Iš tiesų, jūs ne tik tai ekspertai, bet esate pasišventę, pasiryžę ginti Europos piliečių interesus. Tai buvo uh, akivaizdu ir iš diskusijų per ankstesnę kadenciją ir, ir šioje kadencijoje. Žinau, kad jau daug metų dirbate šioje srityje. Ir uh, Savo žiniomis prisidėjote prie Europos sėkmės šioje konkrečioje srityje ir esu tikras, kad jūsų žinios turės lemiamos reikšmės per ateinančius penkerius metus. Šiandien kalbame apie ateitį ir paskutinės minutės galiu skirti tam, kad pasidalinčiau tuo, kaip e, aš e, matau, kaip e, komisija gali dirbti Europos piliečių naudai per artimiausius penkerius metus, ar mums pavyksta kovoti su klimato kaita, ar mums pavyks užtikri, aprūpinti Europą energiją, ar užtikrinsime piliečiams saugumo pasitikimą energetikos rytyje, ar pavyko pasiekti augimo, ar padėjome sukurti naujas darbo vietas, ar pa, paruošėme Europai tokiai ar šiai konkurencijai. Globaliz, globalizacijos e, veiktame pasaulyje ir ar tai darėme e, vykdami tvarę politiką, ar užtikriname aukštus socialinius standartus. Žinau, kad nebus lengvų atsakymų tokius sudėtingus klausimus ir, ir aišku, mus vertins labai rimta komisija, kiekvienas pilietis mus vertins, ar pavyko mums pasiekti šito ambicingų tikslų, tačiau, kaip sakiau, kaip šiandien kalbėjome, iššūkiai didžiuliai, tačiau taip pat manau, kad Europa gali, turi vis, visą tai, ko reikia, kad pasiektų reikiamų pokyčių. Ir manau, kad kartu su jumis bendrai galėsime tai padaryti. Su daugeliu jūsų dirbau ir anksčiau, žinote, kad buvau atsakingas už ryšius su Europos parlamentus, daugiausia dirbau su konstituciniu reikalų komitetu, teisės reikalų komitetu, glaudžiai dirbame su gerbiamo pirmininku, taip pat ir pirmininkų e, sueigoje ir kai, kai jis buvo Europos parlamento pirmininko, tikiu glaudžiu bendradarbiavimu tarp mūsų institucijų, aš esu už struktūrinį dialogą, tai reiškia, kad reikia labai glaudžių darbinių e, santykių, tai planuojant darbą, e, vykdant ir vertinant atlikto darbo rezultatus ir jį mane patvirtinti, patvirtinti tvirtinsite, tai padarysiu e, viską, kad darbas būtų tęsiamas e, geriausiu, efektyviausiu būdu. Ir esu pasirengęs e, atvykti į parlamentą visuomet, kai manysite, kad reikia diskutuoti šio klausimo su manim. Esu pasirengęs dirbti ir uh, asmeniškai ir oficialiai su kiekvienu iš jūsų, nes tikiu, kad galime pasiekti šitų ambicingų tikslų, kuriuos išsikėlėme savo ateinantiem penkeriem metam. Ačiū už visus klausimus, ačiū už puikią klausimų atmosferą labai tai vertinu ir jei mane patvirtinsite, tai uh, lauksiu glaudaus bendro darbo su jumis. Dėkui. Uh, thank you very much, uh, Mr. Commissioner, Vice President Designate. Labai ačiū gerbiamas paskirtasis komisarė už atsakymus, už uh, jūsų pasisakymus. Tikrai per pastarąsias penkias dienas daug padirbėjote, pasirengėte mūsų klausimui. Noriu padėkoti kolegoms, kurie vis dar yra šioje salėje. Ačiū Jums už kantrybę. Jūs tikrai labai aistringai domitės energijos sąjunga, tai yra akivaizdu. Noriu informuoti įtre koordinatorius. Rytoj įvyks e, vertinimo susitikimas pusė dešimtos. Vertinsime šį bendrą susitikimą. Labai ačiū ir Džani Lavyje, bendra pirmininkui. Labai ačiū. Ačiū. Envi koordinatoriai pradės darbą rytoj anksti, 9 ryto. Na, o paskui su ITRE koordinatoriais mes pastarsime dėl gautino vertinimo. Jau tikrai gal per vėlu sakyti skanios vakarienės, bet vis tiek linkiu skanios vakarienės.